Can I bring the meeting to order again? And... Kolegos, norėčiau pradėti posėdį. Pradėsime rytinę posėdžio dalį. Pirmiausia, pranešiu apie koordinatorių priimtus sprendimus. Koordinatorių posėdis vyko vakar. Koordinatoriai nusprendė nesimti jokių priemonių dėl pranešėjo skyrimo, e, dėl e, tarptautinių jūros organizacijos tam tikrų kodų ir konvencijų pakeitimų. Jie nusprendė rinkti e, nuomonės. Pirmiausia, pasiūlymas dėl reglamento dėl bendrų nuostatų skirtų regioninės plėtros fondui, socialiniam fondui, sanglaudos fondui, Žemės ūkio ir kaimo plėtros fondui. Žalieji renks šią nuomonę. Toliau buvo teiktas pasiūlymas dėl reglamento, dėl jūrų sienų, išorės sienų stebėjimo taisyklių e, bendrame bendradarbiavimo kontekste. Alde renks šią nuomonę. Ir trečias sprendimas buvo toks, renkti nuomonę dėl regioninės kokybės prekės ženklų, siekiant pažangios praktikos kaimo regionuose. Tai yra agri rengiamas dokumentas ir GUE frakcija bus atsakinga už nuomonės parengimą šiuo klausimu. Dėl klausimų sprendimas surenkti gegužės 29 dieną dėl oro transporto paslaugų dėl e, švaraus kelio. E, birželio mėnesį ir rugsėjo mėnesį bus rengiamas dar vienas klausimas. Dėl bendros transporto rinkos sprendimas e, buvo paprašyti, pareikalauti komisijos parengti ataskaitą šiuo klausimu dėl strateginių iniciatyvų skaitmeninėje bendroje rinkoje. Reaguojame į vidaus rinkos uh, komiteto pirmininko prašymą. E, frakcijos turėtų iki gegužės 15 pateikti savo atsakymus, reaguojant į šį raštą dėl vidaus rinkos. Pono Harber laiškas buvo gautas dėl kibernetinio saugumo strategijos. Aš, pirmininkas, parašysiu IMKO komiteto pirmininkui raštą šiuo klausimu e, ir mano raštas bus skirtas tik transporto klausimams aptarti. Žodinis klausimas dėl e, kelių saugos rezoliucijos. Sprendimas buvo toks į viršelio plenarinio posėdžio tvarko, darbo tvarkę mes prašėme įtraukti šį klausimą ir frakcijos yra raginamos iki gegužės 17 pateikti savo pozicijas šiuo klausimu. Dėl geležinkelių koridorių ir CEF Sprendimas yra toks - kviesti komisijos atstovus į posėdžius, kad teiktų išsame informaciją apie pasiūlymus. Dėl komitologijos koordinatoriai atkreipė dėmesį į devintą žiniaraštį. Tai tiek galiu pasakyti apie koordinatorių posėdį ir jame priimtų sprendimus. Ačiū visiems. Ar yra kažkokių klausimų, ponas Bradburn? Ačiū, ponė pirmininkė. Aš nežinau, kur iškelti šį klausimą. Jūs kalbėjote apie keleivių teisų klausimą. Koordinatoriai iškėlė šį klausimą savo posėdėje. Aš bent jau suprantu, kad oro keleivių teisų pasiūlymas turėjo būti papildytas bendresnėmis keleivių teisėmis bendresnių teisų pasiūlymų. Kol kas toks pasiūlymas nėra gautas ir nežinau, ar yra padaryta kažkokia pažanga, ar jūs žinote, ar kaž, kas nors kitas žino, kada komisija ketina paskelbti tokį dokumentą. Pirmininkas, ne, nieko nežinau. Šis klausimas yra skirtas reglamentui 261 ir jo pataisoms. Aš kreipsiuosi į komisiją, paklausiu, ar jie galėtų mums pateikti informacijos apie konkrečias keliaivių teisės visose transporto rūšyse. Ačiū. Balsavimas. Pirmiausia, patikrinsime, ar veikia įranga. Pabandykime balsuoti. Ar visi pabandėte balsuoti? Baigiame balsuoti. EPP frakcija vieno balsu per daug. Pone Groš. Gal atimkite balsavimo teisę iš vieno savo kolegų. kitaip. Pradėsime nuo pono Marinesko pranešimo. Žinau, kad kolega e, turėjo tam tikrų e, problemų. E, dėkoju jūsų darbuotojams, kurie įspėjo, kad jūs galite vėluoti į posėdį, bet jūs atvykote, tai mes galime tęsti darbą. Taigi savos iniciatyvos pranešimas dėl ES išorės politikos aviacijos ir būsimų iššūkių pranešėjas ponas Marinisko. Kągi, pradėsime balsuoti po pirmos pastraipos. Inta pirmas kas už, prieš, susilaikė, priimta. Inta 2 kas už, prieš, susilaikė, priimta. Pirmasis kompromisinis pakeitimas kas už, prieš, susilaikė priimta. Antras kompromisinis, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Septintas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko priimta. Aštuntas, kas už, prieš, susilaikė priimta. Užimtumo aštuntas, kas už, prieš, susilaikė priimta. Devintas pakeitimas. Kas už, prieš, susilaiko, pasitikrinkime, balsuokime dėl devinto pakeitimo. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. 17 už, 24 prieš, atmesta. Dešimtas pakeitimas kas už, prieš susilaikė priimta. Užimtumo septintas kas už, prieš susilaikė priimta. Užimtumo komiteto turime ir daugiau pakeitimų, dabar penktasis kas už, prieš susilaikė priimta. Užimtumo šeštas kas už, prieš susilaikė priimta. Žimtumo 22, kas už, prieš, susilaikė priimta. 11 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė priimta. 13 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė. Pasitikrinsime 15, pake... 13 pakeitimas. Ar visi spėjo balsuoti, baigėme balsuoti. Priimta. 12 pakeitimas atkrinta, užimtumo ketvirtas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 14 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 15 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Trečias kompromisinis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 17. Kas už? Prieš susilaikė priimta. Užimtumo 20. Kas už? Atsiprašau, atkrinta šis pakeitimas. 18. Pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 16. Užimtumo kas už? Prieš susilaikė priimta. Ketvirtas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 21 pakeitimas. Antra dalis. Balsuojame dėl antros dalies, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 22 pakeitimus, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinsime 22 pakeitimas, balsuokime. Balsavimas baigtas. Priimta. 24 pakeitimas, kas už, prieš. Pasitikrinsime 24 pakeitimas, balsuokime. Baigiame balsuoti. Atmesta. 25 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 26 balsuosime dalimis. Pirmoji dalis iki vis, visas tekstas išskyrus and the cost of carbon emissions, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis, ir kas už, prieš, susilaikė priimta. Užimtumo 12 kas už, prieš susilaikė priimta. 27 pakeitimas kas už, prieš susilaikė atmesta. 28 kas už, prieš susilaikė atmesta. 29 kas už, prieš susilaikė priimta. Užimtumo 15. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 25. Užimtumo. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 26. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 5. Kompromisas. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. Užimtumo dešimtas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 33, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Inta penktas, kas už, prieš, susilaikė, pasitikrinsime. Inta penktas pakeitimas, pradedame balsuoti. Ar visi spėjo balsuoti? Balsuoti baigiame. Atmesta. Šeštas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Inta aštuntas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 37, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 38, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Užimtumo 23, kas už, prieš, susilaikė. Pasitikrinsime. 23 pakeitimas. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Atmesta maža balsų persvara. Inta trečias, kas už? Prieš susilaikė priimta. Užimtumo 14, kas už? Prieš susilaikė atmesta. Užimtumo 17, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Pasitikrinsime. 17 pakeitimas. Balsuokime. Ar visi balsavo? Baigiame balsuoti. Atmesta. 39. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 18. Užimtumo kas už? prieš, susilaikė atmesta. Užimtumo 19, kas už, prieš, susilaikė atmesta. 40, kas už, prieš, susilaikė priimta. 41, kas už, prieš, susilaikė. Pasitikrinsime. 41 pakeitimas. Balsuokime. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Priimta. 22 ir 20. 42 kas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. Septintas kompromisas kas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 46 kas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 50 Kas už? Prieš. Susilaikė. Pasitikrinkime. 50 pakeitimas. Baigiame balsuoti. Priimta. Dabar 52 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Inta 9. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 54 Benjan pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė priimta. 55 kas už, prieš, susilaikė priimta. 8 kompromisas kas už, prieš, susilaikė priimta. 59 kas už, prieš, susilaikė atmesta. Devintas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė priimta. Užimtumo A, kas už, prieš, susilaikė. Pasitikrinkime, manau, kad buvo atmesta, bet pasitikrinsime. Užimtumo komiteto A pakeitimas. Ar visi spėjo balsuoti? Balsuoti baigiame. Priimta. 23 už, 21 prieš. Pasitikriname. Dabar pirmas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė priimta. Antras, kas už, prieš, susilaikė. Pasitikrinsime, manau, kad buvo atmesta. Antras pakeitimas, Lichtenberger. Pakeitimas, balsuokime. Ar visi spėjo balsuoti? Balsuoti baigiame. Atmesta. Trečias Foster pakeitimas, kas už, prieš susilaikė priimta. Užimtumo B pakeitimas, kas už prieš susilaikė priimta. Galtinis balsavimas, balsuokime. Balsuoti baigiame, jei visi spėjote balsuoti, patvirtinta 41 už, ne vienas nebalsavo prieš, 3 susilaikė, sveikiname poną Marinesku. O dabar galime pereiti prie kito dokumento, dėl kurio balsuosime. Tai yra rekomendacijos dėl dėl Europos Sąjungos ir Šilankos susitarimo dėl oro susisiekimo paslaugų tam tikrų aspektų. Ponas Sarvama pranešimas, prašau balsuoti, ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 43 už, niekas nebalsavo prieš. Taigi šis dokumentas yra patvirtintas. Toliau periname prie nuomonės projekto Dėl reglamento, dėl Europos bendrijos steigimo sutarties 92-93 straipsnių taikymo kai kurioms horizontalios valstybės pagalbos rūšims. Keli pakeitimai buvo pateikti, nemažai iš jų yra panašus, taigi trečiasis, trečiasis pakeitimas. Taip, galime dėl jų visų balsuoti kartu, jeigu norite. Tai kągi. Turėsime balsuoti dėl konsultuojamosios dalies 11 punkto. Taigi, nuo pirmojo, pirmosios dalies iki dešimtos, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Dabar periname prie konstituojamosios dalies 11 e, punkto. Antras pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Tai reiškia, kad septintasis pakeitimas atkrenta. Konstatuojamoji dalis 13 punktas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau galutinis balsavimas, prašau balsuoti. Ar visi balsavote? Tuomet balsavimas baigtas. Ir pirmą kartą per visą mano darbą Europos parlamente Mano pranešimas buvo patvirtintas vienbalsiai. Labai Jums dėkoju. 44 balsavo prieš, niekas nesusilaikė ir niekas nebalsavo prieš. Penkerius metus dirbau tam, kad pasiekčiau tokį rezultatą. Taigi labai dėkoju. Na kągi. O dabar turėsime palaukti 10 valandos, kuomet prasidės klausimai. Jūs e, dirbote taip sparčiai ir taip. E, produktyviai. Ir todėl mes dabar galime paskelbti pertraukėlį iki 10 valandos. Kolegos, sugrįžkite šiek tiek anksčiau, šiek tiek uh, uh, prieš 10 valandą, tam, kad mes galėtume pradėti lygiai 10 valandą, taip kaip yra numatyta.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 Sure been... Na kągi, nelabai suprantu, kodėl buvo išjungta šviesa, kodėl turime dirbti tamsoje, bet vienai ir kitaip tęsime darbą. Kolegos, norėčiau pradėti pirmoje viešųjų klausimų dėl ketvirtojo geležinkelio paketo klausimo. Uh, pirmą dalį. Ir mes šiandien kalbėsime apie tai, kaip yra da, e, valdomos geležinkelių rinkos. Pirmoji sesija tęsis iki pusės pirmos. Ir aš norėčiau, kad pusė dvylikos mes pradėtume klausimų atsakymų sesiją. O po pietų mes šiandien kalbėsime apie įvairių transporto rūšių sąveiką. Saveik, Europos geležinkelių agentūros vaidmenį. Ir pr pirmiausia, norėčiau pasidžiaugti tuo, kad e, pas mus atvyko 16, atsiprašau, 14 kalbėtojų, kurie dalyvaus šiuose klausimuose. Daugiau nei 30 įvairių organizacijų kreipėsi mus, prašydamos leisti joms išsakyti savo nuomonę šiame renginyje. Deja, mes negalėjome suteikti galimybės pristatyti savo poziciją visoms organizacijoms, kurios norėjo tai padaryti. Taigi aš atsiprašau, jeigu jūs nepatekote į mūsų svečių sąrašą, aš galiu tik tai jums uh, jūs patikinti, kad nieko asmeniško tame nėra, tiesiog mes neturėsime pakankamai laiko ir buvo dar viena problema. Didžioji dauguma žmonių norėjo pasisakyti per pirmąją klausimų sesiją. Tai yra tuomet, kai kalbėsime apskritai apie šį paketą. Taigi aš atsiprašau, jei mes nesižvelgėme jūsų prašymą, bet jums e, tikriausiai yra gerai žinoma, kad jūs galite kreiptis į Europos parlamento narius ir jiems pristatyti savo nuomonę. Šis ketvirtasis geležinkelio paketas yra, ko gero, vienas svarbiausių teisės e, aktų tvirtinamų šiame parlamente dalių. Iš dalies taip yra dėl to, kad Mes jaučiame tam tikrą nerimą dėl e, įvairių rūšių saveikumo geležinkelio sektoriuje ir dėl to, kad geležinkelio rinka nėra pakankamai atverta ES. Taigi, nepradėdamas gilintis į detalės apie tai, kas yra e, nacionaliniai, e, nacionaliniai dalykai, kas yra ES dalykai, Aš tiesiog pasakysiu, kad mes turėtume atsisakyti nacionalistinio požiūrio, nes praeitėje buvo remtasi būtent nacionalistiniais e, sumetimais ir pamirštama apie platesnę Europos perspektyvą. Taigi, kalbėtojams norėčiau pasakyti, kad e, kiekvienam iš jūsų galime suteikti tik 10 minučių. Labai griežtai turėsiu prižiūrėti, kaip jūs laikotės e, reglamento. Pastaruoju metu vyko labai daug klausimų ir aš žinau, kad juose dažnai ekspertai viršyje jiems suteikta kalbėjimo laiką ir po to nelieka laiko klausimams ir atsakymams. Ir pirmasis mūsų kalbėtojas yra Erich Foster. Jis yra iš Westban, iš Austrijos. Prašau. Jūs turite 10 minučių. Dėkoju. Labai Jums dėkoju. Pirmiausia, norėčiau trumpai pristatyti Westban ir po to aš papasakosiu apie tai, kaip buvo sukurta mūsų įmonė. Taigi, pirmiausia, keli žodžiai apie Westban įmonę. Mes e, teigiame paslaugas e, e, vienos Zalzburgo, Zal, Zalzburgo maršrutų. Kiekvienais metais e, mūsų aptarnavimas kilometrų skaičius siekia 3,16 e, milijonų. Mes e, taip pat dirbame su šiuolaikiniais traukiniais, juose yra ir interneto ryšys, ir be to mūsų keleiviai gali įsigyti e, biletą, kuris galioja visus metus. Ir po to, ir jeigu žmogus neišnaudoja e, viso šio e, bilieto, tuomet jam gali būti gražinta jo suma. Taigi, kaip mes, e, mums pavyko įsilieti į mūsų rinką? Čia viskas yra gan paprasta. Mes tiesiog norėjome, kad mūsų investicijos atsipirktų. Labai aiškiai noriu pasakyti, kad mes norėjome, kad visi rinkos veikėjai sąžiningai konkuruotų. Todėl labai svarbu buvo užtikrinti, jog e, galiotų tos pačios taisyklės visiems. Aš norėčiau pristatyti jums ne vien savo uh, E, įmonės perspektyvą, o mes esame rinkos naujokai, bet ir e, pakalbėti apie tai, kas įvyko per pastaruosius metus. Jums yra žinoma, kad e, pastaruoju metu buvo smarkiai, rinka buvo smarkiai liberalizuota. Mes sugebėjome gauti sertifikatą ir vežimo leidimą gan greitai. Po to turėjome e, gauti sertifikatus visiems savo traukiniams. Ši procedūra vyko taip pat gan sklandžiai, kadangi mūsų trau, naudojami traukiniai buvo gan greitai patvirtinti, kaip tinkami naudoti visoje Austrijos teritorijoje. Vokietijoje dėja šis procesas šiek tiek užtruko. Ir pirmasis mūsų vežimo grafikas buvo sudarytas po to, kai mes e, sudarėme bendrą susitarimą, kuriame labai aiškiai buvo nurodyta, e, kokias paslaugas mes teisime, kokią infrastruktūrą naudosimės. Ir be abejo, esame priklausomi nuo infrastruktūros. Kelionė iš Vienos į Salzburgą užtrunka 2 valandas 45 minutės. Tai yra trumpiau nei e, buvo vežama anksčiau, keliaivis anksčiau, tai, tai ši kelionė užtrukdavo 3 valandas, nes e, mums tekdavo sustoti 8 minutėms vienoje e, stotyje. Mes stengiamės suderinti visų kelionių laiką ir šiuo metu situacija tikrai yra geresnė nei anksčiau, nei pradžioje. Mes uh, turime parengę ir naują grafiką, kuris galios 2013-2014 metais. Ir atrodo, kad viskas vyksta sklandžiai, tačiau vis dėlto šiokių tokių problemų esama, nes situacija Austrijoje yra štai tokia. Jei jūs norite, kad e, jūsų traukinys važiuotų kas valandą, tuomet jūs turite suderinti jo judėjimo laiką su kitais traukiniais, o jie e, važiuoja kas 20 minučių. Taigi realiai manevro laisvės turime labai mažai. Austrijoje 2005 metais įsigaliojo viešųjų pirkimų įstatymas. Ir šis įstatymas yra taikomas visoms sutartims, kurios viršė tam tikrą numatyt, nustatytą uh, uh, sumą. Ir nuo 2010 metų balandžio mėnesio šis įstatymas e, yra taikomas visiems viešiesiems pirkimams. Tai reiškia, kad šis įstatymas taikomas 80 procentų visų e, viešo transporto paslaugų e, Austrijoje. Čia irgi ne viskas e, vyksta sklandžiai, nes dabar kai kurie atvejai nagrinėjami yra teisme. Ir šis nagrinėjimas užtruks mažiausiai porą metų. Viešieji pirkimai ne visuomet, šių pirkimų procedūra ne visuomet buvo taikoma geležinkelių sektoriuje ir kartais e, sutartys buvo automatiškai suteikiamos vežėjams. Valstybės e, geležinkelio įmonė pardavinėjo e, savo bilietus tuo pačiu maršrutu už 9 eurus. Tačiau kainos nuolatos augo nuo 2009 metų. Taigi 2013 metais kaina ko gero bus dar didesnė. Ir mes matome, kad kiekvienais metais, kiekvienais metais kainos didėja, nors šis didėjimas yra mažesnis nei tuomet, kol dar neturėjome uh, konkurencijos stebėjimo institucijos. Infrastruktūros naudojimas ir infrastruktūros mokesčiai yra labai svarbus klausimas. Mes turėjome 3 procentais padidinti bilietų kainas dėl to, kad padidėjo infrastruktūros mokesčiais. Ir beje, praeitais metais šis padidėjimas buvo dar didesnis, jis siekia ne 10 procentų ir tikė, galima tikėtis, kad šiemet jis bus dar didesnis. Jūs matote šios skaičius šioje skaidrėje. Iš pradžių mes neturėjome mokėti už infrastruktūros naudojimą, po to turėjome mokėti 10 milijonų, dabar mokame 13. Mes sparčiai plėčiame savo veiklą, tai reiškia, kad e, tampame vis aktyvesni infrastruktūros naudotojai. Ir be, jei reguliuotojas nuspręs, kad mums reikėti keisti, taiko, reikia keisti mums taikomas mokesčius, tai atitinkamai tokos ir mūsų kainas. Uh, Jau minėjau, kad 80 procentų visų viešųjų pirkimų sutarčių yra suteikiama automatiškai ir jas gauna valstybės e, e, geležinkelių įmonė. Turiu kalbėti labai greitai, nes turiu 10 minučių, bet iš esmės mes nesusidurime su jokiomis e, problemomis, mes nesame diskriminuojami. Tačiau ne viskas yra taip gražu, kaip galėtų atrodyti. Praeitėje mes turėjome šiokių tokių problemų, šiokių tokių sunkumų, stengiamės juos spręsti. Mums reikėtų turėti tokią sistemą, kuri leistų mums gauti informaciją e, realiuoju laiku. Be to platformose įrengėme e, ekranus, kuriuose keliaiviai gali stebėti traukinių judėjimo, traukinių eismo situaciją. Viskas vyksta visai neblogai. Tačiau iš pradžių, kai tik tai suku, ši sistema buvo sukurta, uh, tuomet informacija dažnai vėluodavo dėl to, kad reguliuotojas nebuvo sudaręs e, šią sistemą funkcionuoti tinkamų sąlygų. Mes sudarėme kelias sutartis su įvairiais paslaugų tiekėjais, kurie aptarnauja geležinkelio sektorių. Labai svarbu yra turėti reguliavimo instituciją, kuri galėtų padėti įmonėms spręsti problemas e, kuo sklandžiau ir kuo sklandžiau, kuo skubiau. Yra dar viena problema, ji yra susijusi su uh, traukinių judėjimo uh, tvarkarašiu. Valstybės uh, geležinkelio įmonė turėjo savo sistemą, pagal kurią buvo sudaromi tvarkarašiai. tvarkarašiai. Tačiau šioje sistemoje nebuvo vietos privatiems paslaugų tiekėjams. Dabar, kai kalbame apie ketvirtą geležinkelio paketą, suprantame, jog svarbu yra nepamiršti štai, ko Austrijoje mums reikėtų, pra, reikėtų padidinti konkurenciją nes e, Austrijoje nemažai paslaugų dar tiekiama yra e, e, teikiama pagal senas sutartis. Pastraisiais metais atsirado daug nau, rinkos naujokų ir ne visuomet jiems yra lengva įsitvirtinti rinkoje. Taigi dabar jums leidus aš ir baigsiu. Man atrodo, kad aš neviršiu man skirto laiko. Taigi, ką mes matome iš savo patirties? Akivaizdu yra, kad mes turime atsisakyti diskriminavimo kultūros. Tuo keliu ir žengėme. Reguliuotojas sugebėjo spręsti nemažai ginčių ir džiaugiamės, kad toks reguliuotojas veikia, nes jis prižiūri, ar viskas vyksta sklandžiai mūsų rinkoje. Dabar sąnaudos, jei mes norime užtikrinti, jog investicijos pasiteisintų, taip pat čia turėtų, e, šiuo klausimu taip pat galėtų pasitarnauti reguliuotojas, nes būtent jisai skatina konkurenciją, o be konkurencijos e, tinkamas e, paslaugų tiekimas nėra įmanomas. Turėčiau turėti vėliavėlę, kad perspečiu jūs visus. Toliau Mauro Moretti kalbės apie rinkos senbuvius. Jis yra Italijos e, e, geležinkelio atstovas ir Europos geležinkelio bendrijos atstovas. Dėkuoju. Ponės ir ponai, parlamento nariai. Trumpai pristatysiu mūsų organizaciją, kuri atstovauja 23 procentus mm, privačių operatorių. Devyniasdešimt procentų mūsų narių užsiima keleivių gabenimu ir tik 10 procentų gabena krovinius. mūsų nariai <clears throat> išsamei aptarė visas iškilusias problemas ir iš ties susidurėme su daugeliu skirtingų interesų, tačiau sutarėme ir parengėme bendrą pasiūlymą. Iš ties yra įmanoma pasiekti efektyvių pokyčių, kuriuos būtų galima įgyvendinti greitai ir tokiu būdu pasiekti ženklaus progreso Europos geležinkelių tinkle. Kol kas procesas išties ilgai trunkantis, buvo padaryta sektoriuje tam tikrų pokyčių ir išties dar reikia naujų tyrimų ateityje, kad būtų užtikrinta, kad aplinka kompanijoms investuoti yra patikima. Kitaip nebus įmanoma sėkmingai vykdyti verslo. Taigi reikia sėkmingų reformų ateityje, kad būsimos ir esamos įmonės dirbtų pelningai. Matote diagramoje kad kol kas e, mūsų rezultatai geri, augimo tendencijos. Ir žinoma, dėl to laimi ir piliečiai, nes e, didėja mūsų įmoka mokesčių į biudžetą. 25 procentus krovinių pervežimo rinkos užima nauji pervežėjai. Matome augimą ir šioje srityje. 2000 metais 18,5 procento, 2010 16,2 procento šioks toks mažėjimas. Ma, turėtumėme krovinių gabenimą matyti kaip viso tinklo dalį ir skatinti konkurencingumą ir šioje srityje. Reikėtų sukurti geresnių galimybių verslininkams dirbti kartu ir konkuruoti esant tom pačiom sąlygom. Taigi reikėtų rasti būdą, kaip užtikrinti, kad tie įgyvendinami pokyčiai teigiamai atsilieptų transporto sistemai. Tarptautiniu lygiu mums pavyko pasiekti sėkmės. Kaip tai pavyko padaryti? Yra daug priežasčių. Ir nepaisant to, dar yra daug kliūčių, kurias reikia įveikti. Mes turime reikiamus riedmenis, tačiau labai dažnai reikia juos pritaikyti nacionalinėms rinkoms ir tai yra pakankamai sudėtinga. Jeigu techninių kliūčių nebelieka, tuomet lieka dar administraciniai barjerai, kuriuos reikia įveikti. Ir tai taip pat mums kelia sunkumų, ypač kai kalbame apie tarptautinį geležinkelių tinklą. Ketvirtajame geležinkelių pakete matome, kad yra stengiamasi pateikti pasiūlymų, kaip efektyviau galima būtų gabenti krovinius ir keleivius prieš įgyvendinant ketvirtąjį paketą reikėtų dar visiškai atverti rinką. Ir visi mūsų organizacijos nariai tam pritarė. Mes parengėme e, bendrą poziciją parlamentui ir komisijai ir be rinkų atverimo dar manome, kad reikėtų stabilumo užtikrinti. ir tai turėtų būti tie pirmieji žingsniai pokyčių procese. Tokiu būdu užtikrintumėme, kad nesant didelių esminių pokyčių, investicijos bus apsaugotos. Taip pat reikėtų mm, įveikti visus barjerus, reikėtų desnės e, standartizacijos Europos mastu ir reikėtų sukurti nacionalinių operatorių tinklą Europoje, kur būtų galima suvienodinti taisyklės remiantis europiniais standartais. Komisija būtent tą ir siūlo. Kalbant konkrečiai apie ketvirtąjį paketą, pagrindinė problema, kurią galima įvardinti būtų kokybės vertinimas. Reikėtų atsižvelgti į poveikio vertinimą, kurį atliko komisija, akademikai prisidėjo prie šio poveikio vertinimo, jie yra žinomi nepriklausomi vertintojai. Ir iš esmės šis pasiūlymas mūsų nuomonė nepakankamai toli žvelgia. Jis yra paremtas statistiniais duomenimis ir neatsižvelgia į visas diskusijas vykstančias pačiame sektoriuje. Pasiūlyme tik atsižvelgiama į keletą sričių, keletą svarbiausių temų. Bet iš esmės pagrindinė mintis yra šiek tiek šališka. Pavyzdžiui, kai kalbame apie tinklo naudojimą. Ir tai yra pagrindinė pasiūlymo dalis. Iš esmės, ji padaryta remiantis keleivių gabenimo sektoriaus interesais, bet nelabai atsižvelgiama į krovinių gabenimą. Ir kas gali nutikti? Matome, kad keleivių gabenimas yra iškeltas kaip prioritetas. Tačiau jeigu pažiūrėsime į statistinius duomenis, situacija štai kokia – Italijoje, pavyzdžiui, 16 tūkstančių kilometrų geležinkelių naudojama krovinių gabenimui. Jungtinėje karalystėje skaičiai kitokie. Matote diagramą. Ir manau, kad nebuvo atsižvelgta į visus sektoriaus poreikius. Taigi, ką reikėtų daryti? reikėtų atsižvelgti į mūsų pasiūlymus, kuriuos mes ir sukonkretinome. Kai kalbame apie atsėjimą, komisija laikosi tokio dogmatinio tono, bet reikėtų mm, tai labiau remti ekonominiais rodikliais. Mes bendradarbiaujame su Lyco universiteto mokslininkais, kitų institucijų akademikais ir mes parengėme tyrimą, kurių galiu su jums persiusti ir mes būtent žvelgėme į pasiūlymą iš ekonominio tvarumo pusės. Atsižvelgėme į išaugusią kaina 6 milijardai. Ir aš noriu paklausti, kas sumokės šiuos 6 milijardus. Ar šie kaštai guls ant keleivių pečių, ar brangs biletai, ar brangs krovinių gabenimas, ar finansuosime iš mokesčių surinktų. Jei pritarsime komisijos linijai ir tikslams, ši kaina, šie kaštai gali išaukti Europos mastu net iki 15 milijardų, tai yra milžiniška suma. Ir reikėtų tinkamai įvertinti visas problemas, iš to kylančias. Ir iš ties atgal mes būsime pajėgus tas problemas išspręsti, jeigu nuspręsime įgyvendinti komisijos pasiūlymą. Kalbant apie reglamentavimo institucijas ir jų tinklo stiprinimą, mes pritarėme šiam žingsniui dėl tinklo atsėjimo. Turime užtikrinti, kad visos pasiūlytos priemonės – būtų įgyvendinamos su aiškiomis gairėmis ir kad būtų atsižvelgta į ekonominio tvarumo aspektą. Dėl laisvos prieigos ir rinkos atverimo, mes tam visiškai pritarėme, tik reikėtų išlaikyti atitinkamą pusiausvyrą, kaip bus teikiamos viešusios paslaugos kol kas. Jeigu to padaryta nebus, mes sukursime tik naujų administracinių kliūčių, kylančių dar, kelnišių dar daugiau problemų. Bet tam išeiti reikėtų bandyti rasti ir įvedant pereinamai laikotarpį. Ir stengiantis pasiekti sutarimo tarp skirtingų valstybių narių ir skirtingų operatorių. Taip pat reikėtų tarti su valstybėmis ne tik ES narėmis, nes geležinkelių transportas išeina už ES ribų. Taigi turime kalbėti apie būtinybę iš ekonominių aspektų išanalizuoti pas visus pasiūlymus. Reikėtų vieningos rinkos pasiūlymą įgyvendinti per tam tikrą laikotarpį, numatyti perinamąjį laikotarpį. Ir tai padėtų užtikrinti efektyvų veikimą. Mano kolega yra iš šalies, kur labai yra integruotas e, geležinkelių transportas iš Vokietijos, Italijoje. Mes taip pat turime konkur pakankamai konkurencijos ir manau, kad ir kitur galime tai jau to pasiekti. Ačiū. Ačiū. Again, please try and stick to your, your time. Matau, kad 10 minučių nėra pakankamas laikas, ne visiems pavyksta įtilpti, bet pasistengime. Ir dabar e, kviečiu Lordą Tony Berkeley iš Junktinės karalystės, jis kalbės apie krovinių pervežimo perspektyvą. Labas rytas, ponios ir ponai. Šį rytą aš kalbėsiu apie sąlygas, kurios yra būtinos siekiant užtikrinti Europos geležinkelio augimą ir kaip ketvirtasis geležinkelių paketas gali pagerinti valdymą geležinkelių srityje. Aš nekalbėsiu apie savo atstovavimo organizaciją, kadangi apie ją galite paskaityti e, mūsų tinklalapyje, taip pat ir mano pristatymą galėsite rasti tinklalapyje. Aš tiesiog noriu pasakyti, kad 60 procentų iškilo, išaugo per pastarosius 10-15 metų Junktinėje karalystėje krovinių geležinkelių gabenimas. E, ir mes esame visiškai atskyrę bėgius nuo traukinių. Pirmiausia, aš norėčiau kalbėti apie augimo sąlygas Europos geležinkelio sferoje. E, kelių krovininių, krovinių gabenimo keliais rinka yra liberalizuota, konkurencinga ir inovatyvi. Taigi, norint užtikrinti konkurenciją, reikia mums to, kas yra numatyta kelių transporte. Mums reikalinga bendra rinka, kad geležinkelis taptų konkurencingesnis ir galėtų geriau konkuruoti. Kaip ir kelių transporte mums yra reikalingos tam tikros sąlygos. Taigi mums reikalinga bendra geležinkelio rinka bendrą geležinkelio rinką visoje Europoje. Tam, žinoma, reikia pakankamo skaičiaus geležinkelių įmonių, kad atsirastų sąlygos konkurencijai, nes jeigu nebus pakankamai įmonių, nebus ir konkurencijos. Reikia užtikrinti sąžiningą konkurenciją tarp geležinkelio įmonių ir, žinoma, reikia numatyti žemesnės verslo pradėjimo sąnaudas ir mažesnę riziką finansuotojams ir akcininkams nes finansuotojai ir akcininkai turėtų būti patikinti, kad jie nesusilauks neigiamų pasiekmių po to, kai valstybės narės priima sprendimus arba atitinkamus teisės aktus. Taigi mes turime juos užtikrinti ilgalaikį požiūrių. E, infrastruktūros valdytojai turi būti atsakingi, jie turi taikyti bendrą vieningą politiką, jie turi užtikrinti vienodas sąlygas naudotis e, tinklu, terminalais, pagrindinėmis paslaugomis, taip pat turi užtikrinti sąžiningą apmokestinimą visoms e, geležinkelio įmonėms. Ir infrastruktūros valdytojai turi bendradarbiauti tarpusavyje ir, žinoma, Europos lygių. Ir dar viena pastabėlė, mums yra reikalingas visiškas saveikumas. Aš čia kalbu apie operacijas, apie pralaidumo skirstimą, apie standartus. E, bendrieji Europos standartai turi būti taikomi Europos geležinkelio agentūros ir ji turėtų pasitelkti nacionalinės saugos agentūras kaip subrangovės. Subra Žinoma, mums yra reikalingi reguliuotojai, kad būtų užtikrintas sąžiningas konkurencingumas. Taip pat jos turėtų veikti kaip apeliacinės institucijos. Aš nesutinku su ponu Moreti. Aš nemanau, kad mums reikia daugiau tyrimų dėl sąnaudų, dėl eismo strautų ir taip toliau. Mums tiesiog reikia veikiančios bendros geležinkelio rinkos, kuri veiktų. Dabar ketvirtasis geležinkelių paketas ir valdymo tikslai. Infrastruktūros valdytojas yra visiškai atsakingas ir kontroliuoja visus elementus, kad geležinkelio sistema funkcionuotų tinkamai. Aš čia kalbu apie tvarkarašį sudarimą, apie pralaidumo e, paskirstimą. Aš jau kalbėjau apie tinkamą koordina, koordinavimo mechanizmą reikalingi koordinavimo komitetai e, įtraukiant e, akcininkus bei klientus, taip pat komisija ir vyriausybės. Kad būtų užtikrinta sąžininga konkurencija, mes džiaugiamės, kad buvo patiktas pasiūlymas atskirti bėgių kelius nuo traukinių. Jeigu taip atsitiks, tai reikš, kad senbuviai, rinkos senbuviai negaus jokių ypatingų nuodų ar prioritetų dėl tvarkarašių ar prieigos Aš dabar detaliai apie tai nekalbėsiu. Mes nenorime jokių paslėptų e, subsidijų tarp rinkos sambuvių ir kontroliuojančių įmonių. Mes manome, kad būtina atskirti darbuotojus, biurus ir informacinių technologijų sistemas. Aš čia kalbu apie rinkos sambuvių ir reguliuojančių įstaigų atskirimą. Ponas Maknautai Junktinėje karalystėje kalbėjo parlamente prieš maždaug vienerius metus apie tai ir jis sakė, kad reikia visiškai atskirti, kad rinka veiktų. Junktinėje karalystėje manau, kad mes to pasiekėme ir tik tada galima pradėti glaudžiau bendradarbiauti pagal egzistuojančius reguliuojančius ir teisinius reikalavimus. Žinoma, mums reikalingos ir nepriklausomos reguliavimo įstaigos, kad būtų galima tirti nesilaikymo atvejus greitai ir nebrangiai. Mes nesidžiaugiame tuo, kad siūloma tęsti ir toliau taikyti kontroliuojančios kompanijos modelį, nes tai pakenktų konkurencingumui. Jeigu nerasime kito e, metodo, Komisija turėtų pasirūpinti, kad būtų apsaugotas infrastruktūros valdytojų nepriklausomumas ir atskreiptas dėmesys į geležinkelio įstaigų nepriklausomumą. Nes gali būti taip, kad valstybė narė neleis vieno traukinio į savo teritoriją. Aš manau, kad komisija reguliuojančios įstaigos turėtų turėti galimybę teikti skundus ir nepriklausomi traukinių operatoriai, kurie nukenčia nuo nesažininkos konkurencijos, turėtų turėti galimybę teikti skundą komisijai arba kitai atitinkamai valstybei nariai, nes aš nemanau, kad viena valstybė narė e, teiks skundą prieš kitą valstybę narę, taip niekuomet nebūna. Taigi mums reikalingi papildomi e, saugikliai, jeigu ir toliau bus e, laikomasi kontroliuojančios kompanijos modelio. Kad bendroji geležinkelio rinka veiktų, mums reikia užtikrinti visišką saveikumą ir saugumą Europoje. Mums reikalingos bendros taisyklės dėl saveikumo ir šį darbą turėtų dirbti Europos geležinkelių agentūra, nacionalinės saugumo agentūros turėtų veikti kaip subrangovės, perimdamos dalį darbo krūvio nuo Europos geležinkelio agentūros. Svarbiausia yra tai, kad nebeturėtų būti nacionalinių standartų, nebent tik tais atvejais, kai jie yra išties būtini. Junktinėje karalystėje taip pat mes turime e, keletą nacionalinių standartų dėl traukinių dydžio, pavyzdžiui. Bet esmė yra užtikrinti sąveiką vieną bendrą taisyklių rinkinį, kurio vykdymą stebėtų Europos geležinkelių agentūra. Mums reikia tą darbą nudirbti kaip galima greičiau. 96 klasės lokomotyvas galėtų būti vienas pavyzdys visoje Europoje, tačiau mums yra reikalingi gamybos statymo, projektavimo ir palaikymo standartai ponios ir ponai, baigdamas turiu pasakyti, kad aš pritariu šiam ketvirtam paketui. Jis gali atverti rinką ir tinklą konkurencingumui, o tai atneš naujų idėjų, užtikrins didesnį efektyvumą, atneš privačių investicijų ir, žinoma, augimą. Mums yra reikalingi visi šie elementai, tačiau investuotojai turi žinoti, kad su jais nebus pasilgta netitinkamai, kai valstybės narės iškels tam tikras kliūtis, siekdamas apsaugoti senuosius rinkos senbuvius. Mums yra reikalinga sąžininga konkurencija. Žinoma, tą sunku užtikrinti kai kuriuose valstybėse narėse, dėl to nėra tiek daug nepriklausomų operatorių, kai kuriuose valstybėse narėse yra. Tačiau jos e, turi neribotus biudžetus ir senbuvės rinkos dažnai įsigyja kitas e, geležinkelio įmonės, nors neturi labai daug e, lėšų. Taigi, baigiant, galime pasakyti, kad svarbu užtikrinti, kad priemonės numatytos ketvirtame pakete turėtų būti įgyvendinamos kaip paketas, jos negali būti susilpnintos arba atskiestos, aš kalbu apie reikalavimus ir jos turi būti pritaikytos greitai. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmininkas, labai ačiū. Tony, toliau kalbės infrastruktūros valdytojai, jie pristatys infrastruktūros valdytojų perspektyvą. Monika Haiming yra EIM, Europos geležinkelių infrastruktūros valdytojų vykdomoji direktorė. Prašom, Monika. Cool. I've got a slide up there. No, oh, no I have no slide. Uh, thank you very much, Brian. Dėkoju, Brianai. Labai dėkoju, aš neturiu savo uh, prezentacijos, tiesiog norėčiau pasidalinti keliomis pastabomis. Džiaugiuosi, kad jūs pakvietėte uh, geležinkelių infrastruktūros valdytojų atstovus, taigi dėkoju Jums už tai. Mes manome, kad ketvirtasis geležinkelių paketas, kurį pateikė Europos komisija, yra naudingas, kadangi jis atliepia e, tuos poreikius, kurie buvo pastebėti jau gan seniai. Prisimename pirmąją, antrąjį paketą, po to jie buvo peržiūrimi, taigi kodėlgi mums dabar neparengus ketvirtojo. Ypač uh, atsižvelgti tai, kad šis paketas užpildys e, pastebėtas spragas. Mes dabar nekalbėsime apie, apie PSO, tuo užsiims valdytojai, infrastruktūros valdytojai. Ir aš manau, kad e, vyriausybės turėtų daugiausia kalbėti apie tai, koks vaidmuo teks geležinkelio infrastruktūros valdytojams e, geležinkelio sistemoje. Ir šis vaidmuo yra sisteminis. Nes visi žinome, kad kai tik tai neturime infrastruktūros, negalime teikti uh, geležinkelio paslaugų. Taigi infrastruktūros valdytojai turėtų dalyvauti visame procese nuo pat pradžios iki pat uh, pabaigos. Prancūzijoje šiuo metu vyksta geležinkelio sistemos reforma, neaišku, kaip jie pasibaig, pasibaigs, bet ir joje yra vienas svarbus elementas, tai yra infrastruktūros valdytojų vaidmens stiprinimas. Bandoma uh, suvienyti infrastruktūros valdytojus ir tai yra labai svarbu. Komisijos pasiūlymą yra akcentuojama tai, jog būtina yra pagerinti infrastruktūros valdytojų darbo kokybę. Ir mes man, manome, kad tai yra labai svarbus šio dokumento aspektas. Mes turime be abejo patenkinti savo vartotojų lūkesčius, savo klientų vartotojus, nepamirškime taip pat ir piliečių ir regioninių, regionų poreikių. Komisijos pasiūlyme yra labai svarbių elementų, kurie yra būtini tam, kad mes galėtume tinkamai e, dirbti savo darbą. Ir mes manome, kad e, visas šis procesas gali būti skaidrus, kad jame e, galima numatyti konkrečius pažangos vertinimo kriterijus. Esame įsitikinę, kad tai yra svarbus žingsnis į priekį ir todėl mes jį remiame. Todėl Europos geležinkelio infrastruktūros valdytojų organizacija remia šį pasiūlymą. Dabar kriterijų nustatymas ir keitimasis geriausia praktika. Mums reikia parengti kokybės rodiklius, kurie turėtų būti visiškai skaidrus ir kurios galima būtų uh, įvertinti skaičiais. Mes savo organizacijoje esame tam pasiruošę ir manome, kad tai bus naudinga visai sistemai, vartotojams, įmonių savininkams ir mūsų regionams. Ir esame įsitikinę, kad darbo kokybės klausimas ir darbo kokybės vertinimo rodikliai yra tie dalykai, nuo kurių priklausys būsimoji geležinkelio politika ir jos efektyvumas Europoje. Mes esame nepriklausomi infrastruktūros valdytojai ir mes e, įrodome, kad e, tokie valdytojai gali veikti. Mūsų veikla patvirtina, kad nepriklausomi valdytojai yra visiškai pateisinama alternatyva. Ir Tonis ir kiti jau minėjo, kad reikia suvienyti mūsų e, pastangas. Mes norėtume teikti geresnės paslaugas tiek krovinių veži, uh, tiek krovinio vežimo, tiek keliaivių vežimo sritise. Todėl labai aiškiai reikia apibriežti, kam kokios funkcijos tenka ir kas už ką yra atsakingas. Mes e, esame įsitikinę, kad mes galime sutelkti savo jėgas ir kad tam pirmiausia reikia sukurti sistemą, kurioje nebūtų vietos jokiai diskriminacijai. Esame įsitikinę, kad visos taisyklės ES turi būti taikomos visiems. Uh, nes šiuo metu taisyklės e, nėra, e, neapima visos Europos ir dėl to kyla daug problemų. Mums reikia vieno taisyklių savado, kuris būtų taikomas visiems, kuris būtų, kuris būtų interpretuojamas visų vienodai. Ir jis turėtų būti taikomas visiems Nes šiuo metu situacija varisų regionuose yra skirtinga ir Europa juda į priekį skirtingais greičiais. Ir tiek techninių, tiek politinių atžvilgių reikia siekti bendrų taisyklių visiems. Bendradarbiavimas taip pat yra labai svarbus ir ypač tam, kad galima būtų teikti tarp valstybinės paslaugas remiantis tais pačiais kokybės vertinimo kriterijais. Ir jei mes norime teikti tokias paslaugas, ir jei mes norime, kad Europoje galima būtų judėti visiškai sklandžiai, tuomet turime skatinti bendradarbiavimą tarp geležinkelio infrastruktūros valdytojų. Kitaip ši sistema tiesiog neveiks. Ir mūsų veikla įrodo, kad tai yra įmanoma ir mes galime pasidalinti savo patirtimi. Be to mes matome, kad galime bendrabiauti ir su reguliuotojais, ir su, kit, su kitais suinteresuotais subjektais. Be to, regionai taip pat galėtų tarpusavį geriau ir glaudžiau bendradarbiauti, keistis geriausią praktiką. Ir vėlgi čia valdytojų vaidmų gali, infrastruktūros valdytojų vaidmų gali būti labai svarbus. Dabar esame Europos parlamente, taigi ką mes norime pasakyti Europos parlamento nariams? Mes raginame jūs išlaikyti šį uh, geležinkelio dokumentų paketą kaip vieną paketą. Uh, šis, būtent tai yra labai svarbu. Negalima tiesiog e, e, įgyvendinti šio paketo dalių, nes visos šios dalys yra tarpusavį glaudžiai susijusios. Mums reikia gero pasiūlymo, tokio, kurį galėtume saugiai gyvendinti rinkoje, tam, kad jisai tikrai veiktų taip, kaip yra numatyta. Taigi mes raginame Europos parlamentą nepamiršti, kad šis paketas yra svarbus būtent kaip paket, paketas. Uh, Mes jumis pasitikime. Šis paketas mums yra labai reikalingas, kadangi jis užpildys šiuo metu esamas spragas. Ir po to gal ateityje jums, e, jums gali tekti e, renkti penktąjį, šeštąjį paketą, nors, aišku, mes gal to ir nenorėtume, nes aš pagaliau noriu pradėti gyventi ramiai. Dėkuoju Jums. Well, uh, Monica, we all hope that there's no Monika, ir mes tikimės, kad nereikės penkto ir šešto geležinkelių paketo. Mano penkiolikos mėnesių anūkė, tikiuosi, neturės pradėjau savo nukį aiškinti, ką jin turės daryti su 15-16 e, geležinkelių paketu, o dabar kviečiu kitą kalbėtoją, Sabin Trier. Įkalbės darbuotojų vardu, prašau. Dėkoju. Galiu pasakyti, kad jau ir ketvirtasis paketas yra pakankamai varginantis dalykas, nemanau, kad mums jo reikia. Mes apjungiame 850 tūkstančių darbuotojų dirbančių geležinkelių sektoriuje. Ir visų pirma, norėjau pasakyti, kad kai kalbame apie paslaugų tiekimo kokybę ir saugą, mums svarbiausia atkreipti dėmesį į kompetitingus geromis sąlygomis dirbančius darbuotojus, apmokytus darbuotojus, taip pat motivuotus darbuotojus. Prašau to nepamiršti, kai Europos parlamente priiminėjate sprendimus ir teisės aktus galiojančius geležinkelio, e, geležinkelių sektoriuje. Pradėsiu nuo PSO reglamento. Svarbiausia, norima padidinti konkurencingumą keleivių gabenimo srityje visoje Europoje. Taip pat norima geležinkelių sektoriuje panaikinti bet kokią galimybę valstybėms narėjams ir kompetitingoms institucijoms pasirinkti. Norima įdėkti konkurencingumą vykdant viešuosius pirkimus. Ir Europos parlamento nariams noriu pasakyti, kad septyniarių metų prireikė PSO reglamentui įgyvendinti, trijų reikėjo pasiūlymų iš komisijos. Pirminis komisijos pasiūlymas taip pat stengiasi į konkurencingumą įvesti, tačiau nepavyko to padaryti. Dabartinis reglamentas įsigaliojo 2009 metais ir mes esame tik pirmojo etap, perinamojo etapo fazėje ir procesas turėtų baigtis 2019 metais, 14-15 turėtumėme pateikti vidurio laikotarpių peržiūros ataskaitas Taigi tokia yra dabar padėtis ir kodėl reikia viską keisti. Taip pat norėjau pabrėžti, kad primetant vieną būdą, kaip reikėtų organizuoti transporto paslaugas, prieštarauja 14 ir 26 Lisabono strategijos straipsniams. Ten kalbame apie bendrąjį interesą ir labai aiškiai yra įvardinta, kad valstybės narės ir kompetitingos institucijos turi pasirinkimo laisvę nuspręsti, kaip jos nori organizuoti viešasias paslaugas ir jų teikimą. Taigi, tai galima daryti arba tiesiogiai teikiant paslaugą arba darant e, viešąjį pirkimą. Taigi toks yra 26 protokolas ir 14 straipsnis iš Lisabono strategijos. Taigi mes savo vardu prašome atmesti šį e, ketvirtojo paketo pasiūlymą. Taip panorėčiau paliesti ir socialinius dalykus. Mes atstovaujame visiems darbuotojams ir socialiniai klausimai yra labai svarbus aspektas, kai kalbame apie konkurencingumą ir konkuravimą dėl kontrakto, dėl sutarties, kalbame apie žemiausią kainą. Ir automatiškai tai reiškia, kad konkurencingumas mažins darbuotojų užmokesti nes visa tai bus, mažiausios kaštai bus pasiekti darbuotojų kainą. Taigi, labiau visi kiti kaštai yra pakankamai pastovus, labiausiai kinta užmokesčio dydis. Galima kalbėti apie paslaugų perdavimą kitiems, outsourcing, bet tai reiškia, kad darbo sąlygos tik prastėtų ir darbo užmokestis tik mažėtų. Yra ir kitų dalykų. Darbo sauga. Kai kalbame apie konkurencingumą, darbuotojai nėra saugus. Jį paskelbus konkursą, viešą konkursą, mm, ir skatinant konkurenciją, darbuotojai atsiduria nepalankioje padėtyje. Dabartinėme reglamente yra atitinkami straipsniai, kurie e, šias neigiamas pasiekmes palengvina. Ketvirto, penkto ir ketvirto, šešto straipsnio, straipsniuose kalbama apie kokybę, apie socialinius aspektus ir darbuotojų saugą. O dabar siūlomame variante tik rekomenduojama ir nėra privalomos taisyklės atsižvelgti į socialinį aspektą. Taigi įsivaizduokite, jeigu norės sumažinti kaštus, kiek nacionalinių institucijų atsižvelgsit šį pasiūlymą at, m, mm, priimti domėn socialinį aspektą. Taigi, viešo pirkimo metu, rengiant reikalavimus, reikėtų įtraukti m, mm, nuostatas dėl darbuotojų saugumo. Nežinau, kaip galime paaiškinti savo nariams, kad ES teisės aktų leidėjai nori primesti konkurencingumą ir fragmentaciją sektoriui. Ir iš kitos pusės visai nekalba apie darbuotojų saugumą kai kalbame apie darbuotojų saugumą, tai tampa iškart subsidiarumo principo dalykas. Tai būtų pirmoji mūsų mm, žinia. O dabar noriu kalbėti apie kitą direktyvą, peržiūros direktyvą, Recast Directive. Ten tikrai e, nėra pažvelgta į dalyką iš esmės akivaizdu, kad didžiausias dėmesys skiriamas tik pelną nešančioms linijoms. Tačiau, kai kalbame apie geležinkelių sistemą kaip tinklą ir kai norime suteikti geros kokybės paslaugas visiems keleiviams, kad keleiviai galėtų traukiniais nuvažiuoti į mažiausius miestelius ir atokiausius regionus, reikėtų pasakyti, kad mes, kai kalbame apie konkurencingumą, neatsižvelgiama į um, visą tinklą apskritai ir kyla pavojus, kad nepavyks pasiekti tų tolimiausių kampelių. Ir galiausiai Mm, dėmesys visas sutelkiamas tik pelnui, o jau ant mokesčių mokėtojų pečių guls tie nepelningi maršrutai. Taigi tiek norėjau pasakyti dėl valdysenos, darbuotojų saugos. Ir mūsų organizacija yra visiškai prieš nusiteikusi prieš tą atskirimą mes norime, kad kompanijos būtų integruotos. Ir tas siūlomas variantas yra kaip naujos kinų sienos statymas ir trukdymas sukurti integruotą sistemą. Mes remiame tuos argumentus, kurie sako, kad nėra jokių empirinių įrodymų, kad atskirimas yra teigiamas dalykas kaip tik yra labai daug rizikos siūlomame variante ir iš profsąjungų pusės na, ir iš visų darbuotojų pusės noriu pasakyti, kad įgyvendinus atskirimą vidaus darbuotojų rinka bus visiškai sugriauta toks bus neįgiama restruktūrizacijos pasiekmė. Jau 20 metų darbuotojai pergyvena vienokius ar kitokius pokyčius sektoriuje. Vienose šalyse šis laikotarpis ilgesnis, kitose trumpesnis, bet iš esmės visi darbuotojai jau 20 metų turi pristaikyti prie restruktūrizavimos ir pokyčių, kuriuos inspiruoja ES teisės aktai. Taigi darbo, vidaus darbo rinka bus visiškai pažeista. Kodėl mums reikia darbo rinka? Yra ta, kad darbuotojai gebėtų dirbti savo darbą. Nes yra tam tikri medicininiai ir psichologiniai dalykai. Dažnai šios sektoriaus darbuotojai negali dirbti iki pensinio amžiaus. Reikėjo jiems užtikrinti darbo saugą ir saugumą. Gal galėtumėte baigti savo pasisakymą? Taip, dar viena pastaba. turėtume mes esame susirūpinę ir dėl saugos. Gaila, kad negalėjome šiandien pasakyti dėl techninių dalykų. Ar galiu dėl techninių dalykų dar porą minučių pasakyti, nesako pirmininkas, jūs turėtumėte jau apibendrinti savo pasisakymą, nes laiko nebėra. Taigi manau, kad pagrindinius dalykus jau paminėjau, nepamirškite darbuotojų ir darbuotojų saugos. Dėkoju, sako pirmininkas, ačiū, kad neišsiplėtėte dėl saugos dalykų, nes tema yra išties labai plati. Bet tikrai manau, kad nariai mielai uh, priims ir lauks jūsų dokumentų e, šiuo klausimu. O dabar kitas e, kalbėtojas. Jean-Paul Jacot, nacionalinės transporto naudotojos asociacijos viceprezidentas. Dešimt minučių, prašau, Jean-Paul. Prezident. Dėkuoju, dėkuoju ponė pirmininkė. Mūsų asociacija, e, kurią aš atstovauju šiandien, vienyje 500, e, 150 e, įvairiausių asociacijų, tai yra ir Europos keleivių asociacijos e, ir Europos keleivių federacija. Be to, mes taip pat vienėjame e, įvairias e, organizacijas, kurios rūpinasi transporto ekologiškumu. Tris mintis. Keleiviai naudojasi tinklų, tinklų kurį sudaro, sudaro varių rūšių transporto priemonės. Antra svarbi pastaba, keleiviams reikia e, išsamios informacijos pateikiamos e, nešališkai. Ir trečia mintis. Keleiviams reikia transporto, kuris e, viena vertus atitiktų įsipareigojimą teikti viešasias paslaugas ir kad antra vertus jisai veiktų uh, uh, vadovaudamasis e, sąveiką e, įvairių transporto priemonių. Dviratis, e, automobilis, keleivis, lėktuvas ar traukinys. Vis, visa, tai yra transporto priemonės. Ir reikėtų todėl galvoti apie taip, kaip galima būtų šias įvairias transporto rūšis suvienyti. Todėl turime kurti tokią sistemą, kurioje tai būtų įmanoma ir kad keliaiviui būtų teikiama pakankamai informacijos tam, kad jis galėtų tinkamai pasirinkti transporto priemonę. Taigi turime suvokti, kad čia kalbame apie bendrą tinklą, tai tinklas turi atitikti mūsų keliaivių lūkesčius turime didinti e, mobilumą. Reikia taip pat atsižvelgti į tai, kad mūsų visuomenė sensta. Kartu nereikia pamiršti, jog būtina mažinti uh, taršą, būti, turime rūpintis aplinką, taip pat reikia padidin, pagerinti įvairių transporto rūšių regioninį valdymą. Ir visą tai galime siekti optimizuodami geležinkelio tinklą. Kiekviena geležinkelio linija turėtų būti uh, įvertinta atsižvelgiant į jos vaidmenį visame tinkle. Ir aš manau, kad visi operatoriai, ypač rinkos senbuvai, turėtų taip pat atitinkamai vertinti savo vaidmenį visame tinkle. Mūsų pirmoji rekomendacija būtų štai tokia. Mums reikia renkti daugiamečius planus, kurie apimtų visą transporto priemonių tinklą, kuriame būtų nurodyti konkretus skaičiai invest, apie investicijas, apie konkrečius tikslus. Pavyzdžiui, pavyzdžiui, e, Norvegijoje buvo neseniai paskelbtas veiksmų planas ir jis yra ypatingas e, tuo, kad e, jame yra atsižvelgta į atsižvelgta į teisės aktus dėl gamtinių buveinių išsaugojimo. Mums reikia veiksmų plano, kuris būtų taikomas visai, visam geležinkelio tinklui. Ir šitą, tokie veiksmų planai gali būti rengiami nacionaliniu lygmeniu, be abejo, išrinkti ES teisės aktus ir bendradarbiaujant su kitomis valstybėmis narėmis. Keli kolegos jau tai minėjo šį rytą. Mums reikia tarybos, kurioje mums, mums reikia padėti tarybai tinkamai atlikti savo darbą ir todėl turime sutelkti tiek operatorių, tiek keliaivių asociacijų jėgas. Be to mums reikia nepriklausomos įstaigos, kuri galėtų prižiūrėti, kaip yra gyvenami visi šie planai. Dabar informacijos teikimas ir bilietų pirkimas. Keliaivių nacionalinė federacija dalyvauja diskusijose dėl geležinkelio paketo ir mes norime, kad e, visą informaciją galima būtų gauti vienoje vietoje, kad ir toje pat vietoje galima būtų įsigyti visus bilietus. Taigi mūsų federacija e, remia tokį pasiūlymą. Ir bilietų pardavimas ir informacijos sėkimas turėtų būti paslaugos, kurios yra teikiamos nepriklausomai nuo to, uh, nuo traukinių operatorių. Internetinėme tinklapyje dažnai nepateikiama išsamios informacijos ir ne visuomet galima tinkamai įsigyti e, bilietą. SNCF e, tinklapyje, pavyzdžiui, visiškai nekalbama apie privačius e, operatorius, kurie vis labiau užtumė iš e, rinkos e, rinkos senbuvius, bet kalbame apie tai, kad galima būtų įsigyti bilietus, lėktuvų bilietus. Taigi tai yra gan paradoksiška situacija. Mes manome, kad reikia sukurti tokią sistemą, kuri leistų keliaiviams pirkti bilietus ir gauti visą informaciją, kuri suvienytų visus operatorius. Antra, uh, reikėtų, kad šią sistemą kurtų taip pat ir e, prie šios sistemos kūrimo prisidėtų ir infrastruktūros valdytojai. Direktyvoje dėl kel, e, geležinkelių keleivių teisų kalbame apie dar vieną svarbų dalyką. Ten pasakyta, jog e, būtina skatinti konkurenciją ir negalima, negalima pamiršti, jog Europos Sąjungoje reikėtų reguliuoti labai pelningų maršrutų atverimą. Bet suprantame, kad tai yra sunku padaryti. Toliau viešųjų paslaugų teikimas ir jų šio teikimo efektyvumas. Panašu, kad labai daug e, geležinkelio operatorių šiuo metu siekia trumpalaik e, greito pelno. Todėl tos, e, tie maršrutai, kurie šiuo metu yra nepelningi, ne, e, dažnai yra nepri, apleidžiami, tinkamai neprižiūrimi. Ir dėl to iš esmės kenkiama yra visam tinklui. Bet to dažnai, e, dažnai pirmenybė teikiama yra krovinių gabenimui, o ne keliaivių vežimui. Tai yra įtin aktualu tose sritise, tose vietose, kur gyventojų uh, yra nedaug. Mes, pavyzdžiui, matome iš to, kas vyksta Prancūzijoje, kad e, taikant tokią politiką yra kenkiama mūsų aplinkai, kad didėja tarša. Kai yra panaikinamas koks nors geležinkelio maršrutas, tuomet žmonės yra priversti važinėti automobiliais. Bet panašu, kad e, geležinkelio operatoriai dažnai e, apie tai pamiršta, nes jiems rūpi tik tai paslaugų rentabilumas. Taigi, tai geležinkelio operatoriai turėtų bendradarbiauti tarpusavėje. Tik tai taip galima bus skatinti techninės, e, komercinės inovacijas bei siekti suma, sumažinti sąnaudas. Visą tai bus naudinga keleiviams. Jei tinkle veiks įvairūs e, operatoriai, jei jie palaikys ryšius su e, infrastruktūros e, valdytojais, tai bus naudinga keleiviams. Teisingumo teisme buvo nagrinėtos kelios bylos susijusios su ankstesniais geležinkelio paketais. Dabar jau kalbame apie ketvirtą, ketvirtą geležinkelių paketą. Mums reikia, kad visi teisiniai organizaciniai sprendimai būtų priimami nešališkai. Be to, reikėtų geriau apibriežti infrastruktūros valdymo savokas ir užtikrinti, kad infrastruktūra ir už paslaugų teikimą būtų atsakingos uh, skirtingos institucijos. Infrastruktūros valdytojus ir uh, paslaugų teikėjais reikia aiškiai atskirti. Ir čia labai svarbus yra nešališkumas. Viešasis paslaugas teikia valstybė ir mes manome, kad mums reikia finansiškai taip pat remti ir kai kurių regionų nacionalinius interesus. Tai yra labai svarbu tam, kad regionai galėtų tinkamai planuoti savo tolesnius veiksmus. Mums reikia, kad paslaugų teikim, teikimo sutartys būtų sudaromas pagal panašią sistemą. Aiškiai reikia apibriežti viešasias paslaugas ir aš manau, kad čia būtina skatinti konkurenciją. Ačiū ponui Žaku. Dabar pereisiu prie nacionalinių reguliavimo įstaigų požiūrio. E, Ta požiūrį pristatys Airis Henseler Unger. Ji yra federalinės tinklo agentūros Vokietijoje vicepirmininkė. Pone Henseler, 10 minučių Jums. Ačiū, ponė pirmininkė, už pakvietimą. Aš norėčiau prisistatyti. Aš atstovauju federalinę tinklo agentūrą, Bundesnetz agentūrą. Mes esame integruota reguliavimo įstaiga. Mums į mūsų paslaugas įeina pašto e, paslaugos energetika nuo 2005 metų ir geležinkelio sektorius nuo 2006 metų. Dar viena pastabėlė. Yra nepriklausomų reguliuotojų tinklas. Jis buvo įsteigtas prieš maždaug dviejus metus. Ir būtų verta peržiūrėti šios institucijos pozicinį dokumentą, kurį mes parengėme balandžio mėnesį. Reguliuotojai iš Prancūzijos, Junktinės karalystės, Niderlandų ir Vokietijos visos 26 šalis sutarė dėl pozicinio dokumento, dėl valdymo klausimo ir jis būtų labai svarbus Aš dabar sutelksiu dėmesį į keleivių, vidaus rinką ir infrastruktūros valdymą. Ir pristatysiu Vokietijos sukauptą patirtį. Pirmiausia, keleivių e, gabenimo vidaus rinkoje, vidaus rinkos atverimas. Vokietijoje tai jau egzistuoja, mūsų patirtis yra gera. Mes matome, kad koreliacija tarp konkurencingumo, rinkos augimo ir kainodaros yra gera pozityvi. E, jūs šioje skaidrėje matote tam tikrus rinkos segmentus e, susijusius su konkurencija, kainos krenta, e, rinkos dalis auga ir to ir tikimasi. Mes taip pat pastebėjome, kad padidėjo operatorių teikiančių paslaugas keleiviams skaičius ir rinkos dalis nuolat auga taip pat. Taigi, patirtis sukaupta po rinkos atverimo Vokietijoje yra gan gera. Žinoma, mus, mums kelia e, šioks toks, šiokių tokių dviejonių e, ekonominis pusiausviros testas e, kuris gali būti neteisingai pritaikytas kaip būdas uždaryti nacionalinės rinkas. Privalomi viešųjų paslaugų pirkimo sutarčių konkursai pagerina E, siūlomų paslaugų efektyvumą ir kokybę. Mes domime šiais klausimais, mums yra svarbu konkurencijos užtikrinimas, mes dirbame su tinklo agentūromis, pagrindinė žinutė yra gan aiški, tačiau mes išvelgėme ir problemą, nes e, Kalbant apie konkursus, e, mes nesame kompetitinga institucija, Vokietijoje yra atitinkama kita institucija atsakinga už uh, konkursų rengimą. Ir tokios kompetitingos institucijos jau egzistuoja, todėl nebebūtina kurti kitų e, kompetitingų institucijų šiam darbui atlikti. E, dabar atsijimo klausimas. E, Atsijimas, funkcinis atskirimas. Ši idėja yra taikoma įvairiose pramonės šakose. Labai daug kalbama apie tai, ar reikia atskirti tinklą nuo paslaugų. E, mūsų pozicija yra tokia, kad atsiejimas nėra stebuklingas sprendimas, kuris užtikrins gyvybingą konkurenciją. Mes e, turime savo pragmatinį požiūrį atsiejimo klausimų ir telekomų pramonėje, pavyzdžiui, yra netiek daug atsiejimo taisyklių ir nepaisant to konkurencingumas yra įtvirtintas kainos krinta, investicijos auga, energetikos srityje taip pat egzistuoja atsijimo taisyklės. Ir iš praktikos mes matome, kad yra atsijimo ir teigiamų pusių, ir neigiamų pusių. Žinoma, ypatingai neigiamų dalykų galime pakalbėti apie Deutsche Energiewendung, kadangi sandorių kaštai išaugo Taip pat iškilo ir finansinio pajėgumo klausimas, kuris yra svarbiausias. E, mūsų misija, mūsų žinia yra tokia, kad kuo stipresnis ir tvirtesnis reguliavimas, tuo mažesnis atsiejimo būtinumo lygis. Nes atsiranda monopolijos, o kita vertus mes matome įmonės, kurios užima didžiausią rinkos dalį. Ir mes galvojame, kad egzistuojantis kontroliuojančios įmonės modelis galėtų būti taikomas ir toliau ir užtikrinti atitinkamą konkurenciją, jeigu reguliavimas yra griežtas ir reguliuotojas yra nepriklausomas. Tokia yra pagrindinė mūsų pozicija - reguliavimas ir reguliavimas atsiejimas papildo vienas kitą. Mes manome, kad teisinė sistema turi užtikrinti tai, kad infrastruktūros valdytojai suteiktų galimybę naudotis infrastruktūra skaidriai, be jokių e, diskriminacinių taisyklių ir objektyviai. Ir mes taip pat teigiame, kad reikėtų tokios teisinės sistemos, kuri sudarytų galimybę susikurti tvirtiems, stipriems ir nepriklausomiems reguliuotojams, kurie užtikrintų, kad būtų laikomasi visų šių principų. Tačiau siūlomos atsėjimo taisyklės gali nužengti pernelyg toli. E, šios taisyklės taip pat bus taikomos ir mažoms infrastruktūroms ir vienas modelis visiems. Šis principas šiuo atveju netinka. Priežiūra ar laikomasi atsėjimo reikalavimų e, turėtų atlikti nacionalinės reguliavimo įstaigos ir ši funkcija neturėtų būti padalinta tarp nacionalinių institucijų ir Europos institucijos, kad būtų išvengta skirtingos teisinės praktikos. E, prieigos draudimas siekiant užtikrinti, kad e, laikomasi atsiejimo taisyklių atrodo atneša priešingų rezultatų, nes mūsų tikslas yra atverti rinką, o ne ją uždaryti. Be to, tai paveiks tik tokias geležinkelio įstaigas, kurios užsima tarp valstybinę veiklą. Ir sankcijų e, taikymas, kai reikalavimai yra taikomi tik iš dalies, kai galima kvestionuoti, ar reikalavimai yra vykdomi ir kai yra vykdomas tyrimas, tokiu metu sankcijų taikymas nebūtų tinkamą galimybę. Ačiū. Pirmininkas, ačiū poniai Henseler Unga. Prieš suteikdamas galimybę komiteto nariams užduoti klausimus, aš norėčiau pasveikinti į komitetą atvykus svečius. E, juos pakvietė ponas Bradburn, sveiki atvykę į transporto komiteto posėdį. Tikiuosi, kad šis apsilankimas Europos parlamente jums bus įdomus, kad jums bus rodys įdomios ir mūsų vykdomos diskusijos dėl ketvirto geležinkelio paketo šiandien. Labai įdomus mūsų diskusijos. Sveiki dar kartą at, pasakysiu atvykę į transporto ir turizmo reikalų komitetą. Kolegos, Yra trys pranešėjai, ponas Groš Alkadrai, ponas Količek, ponas Kančian, kurie norės pasisakyti. Taigi pirmiausia, suteiksiu žodį pranešėjams, jiems skirsiu penkias minutės, o kitiems komiteto nariams tris minutės pasisakymui. Pirmiausia, ponas Groš. Pozicinau. E, Dėkuoju, panė pirmininkė. Aš norėčiau kai ką patikslinti. Įdėmiai klausiausi mūsų svečių ir manau, kad mes turėtume jiems pasakyti, kad beje ketvirtasis geležinkelių dokumentų rinkinys Europos parlamente vertinimas yra įvairiai. Taigi mes parlamente dar turėtume uh, surinkti nemažai diskusijų, išsamių diskusijų šiuo klausimu ir tik padat mes galėsime apsispręsti dėl savo pozicijos. Išsameu pakomentuosiu šį dokumentų rinkinį po uh, antrosios mūsų sesijos metu. Pone Hensler kalbėjo apie Vokietijos reguliuotojo vaidmenį. Gal galėtumėt man paaiškinti, ar jūs, ar reguliuotojas stebi kapitalo srautus? Aš kalbu apie tas lėšas, kurios yra skirtos infrastruktūrai gerinti Vokietijoje nes šios sumos gali vaidinti svarbu vaidmenį, bet to tai yra paprastai reguliariai atliekami mokėjimai. Pone Trier, jums turiu štai tokį klausimą. Kai jūs klausėtės pono Žako, e, kai klausėtės jo minčių apie keleivių perspektyvą, ar jums nekilo klausimas, kuris kilo man? tai yra tai, kad e, man e, pasirodo, jog darbuotojų interesai skiriasi nuo keliaivių interesų. Ir panašu, kad mums reikės e, sukurti dvi atskiras šių grupių apsaugos sistemas, tam, kad būtų užtikrinta ir dirbančiųjų, ir keliaivių tinkama apsauga. Kaip Jums atrodo, ar šis ketvirtasis paketas galėtų apsaugoti ir dirbančiuosius, ir keleivius? Ir kaip Jūs galėtų tai padaryti? Be to, gal Jūs galėtumėt pakomentuoti e, taip, kaip vystėsi darbuotojų padėtis pastaraisiais metais geležinkelio sektoriuje ir ar jų teisės yra tinkamai užtikrintos. Toliau turiu klausimą mūsų viešinė, kuri kalbėjo apie geležinkelių infrastruktūros valdytojų vaidmenį. Šiandien daug kas minėjo, jog infrastruktūros valdytojų nepriklausomumas, savrankiškumas galėtų būti sustiprintas. Kaip Jums atrodo, ar mes galime turėti bendrą Europos infrastruktūrą? Europos parlamente dažnai kalbame apie transeuropinius transporto tinklus, uh, Ir aš manau, kad jeigu mes turėsime e, bendrą infrastruktūros sistemą, tinklą visoje Europos Sąjungoje, e, būtų labai gerai. Ką Jūs apie tai manote? Gal Jūs įsivaizduojate e, šią sistemą visiškai kitaip nei mes? Ir mano paskutinis klausimas yra skirtas Lordui Bakliui. Ir mano klausimas yra labai paprastas. Jūs kalbėjote apie šio paketo ekonominius aspektus. Minėjote infrastruktūros paslaugų ir vežimo paslaugų atskirimą. Gal galėtume šį klausimą pakomentuoti plačiau? Gal galėtumėt papasakoti mums, su kokiais iššūkiais buvo susidurta gyvendinant šį infrastruktūros ir uh, vežimo paslaugų atskirimą. Ir gal jums atrodo, kad mes turėtume netokį dogmatišką požiūrį į geležinkelių sistemą. Ir kaip jūs vertintumėt e, Europos reguliuotoją vaidmenį. Jei mes rytoj turėtume bendrą Europos tinklą, aš ten tai reikštų, kad mums reikės ir Europos lygmenių veikianti reguliuotojo, kuris galėtų prižiūrėti, kaip yra gyvenimi teisės aktai ir kuris užtikrintų techninių standartų laikymasi visoje Europos Sąjungoje. Taigi, kaip Jūs galėtumėte tai pakomentuoti? Ir ponia For Forsterį, kiek ilgai užtruko reguliuotojo Austrijoje įsteigimas ir kai į rinką patenka naujo, naujokai, ar jiems viskas yra aišku, ką daryti, kaip daryti ir kiek visos procedūros gali užtrukti. Bet kaip Jūs įvertintumėt e, Austrijos reguliuotojo e, darbą? Laiko turime mažai, todėl aš norėčiau perskaityti kalbėtojų sąrašą, nes mes turime ne tik pateikti klausimą, bet ir leisti svečiams atsakyti į juos. Taigi kalbėtojai yra tokie. Tai yra mūsų pranešėjai. Oh, Mr. Kramer, Mr. Zila, Mr. Uh, Mr. Kančian, Mr. Benyon, Mr. Durant, Mr. Mr. Uh, Savama, uh, Mr. Van Dalen and Mrs. Bilbao, Mr. Dibaka the more that speaks, I've got Mr. Zaribi, I've got, uh, the more that speak, the less time there is. Kuo daugiau kalbėsite, tai tuo mažiau laiko turėsime atsakymams. Pone Senelova dar noriu pasisakyti gerai. Taigi, uždarome dabar kalbėtojų sąrašą, daugiau nieko nebepriimsime. Gerai. Gerai. Penkios minutės pranešėjams ir dvi minu, po dvi minutės visiems kitiems. Ponas Alkadraui, prašau. Danke voor hun tussenkomsten en uit de verscheidenheid van me. Ačiū, ponė Pirmke, aš norėčiau padėkoti mūsų svečiams už jų e, nuomonės. Akivaizdu, jog e, išgirdome šiandien įvairių pozicijų ir tai atspinti, kad šis klausimas yra labai sudėtingas. Aš manau, kad Mes visi suprantame, jog mums reikia šio paketo tiek krovinių vežimo sektoriuje, tiek keliaivių vežimo sektoriuje. Turime nepamiršti, kam šis dokumentas yra skirtas. Mes norime, kad geležinkelio sistema būtų efektyvi, kad ji teiktų kokybiškas paslaugas. Ir kad būtų siekima ne vien pelno, bet ir kad būtų teikiamos kokybiškos paslaugos mažiau svarbiais maršrutais. Ir bendro rinka gal ne visuomet yra e, panacėja. Mums reikia surasti tinkamą pusiausvyrą tarp veiksmų skirtų efektyvumui e, didinti ir tarp pareigos teikti viešasias paslaugas. Komisijos e, pasiūlyme Kartais e, įvairius šio dokumento aspektai yra išdėstomi nelabai ne aiškiai. Kalbam apie tai, kad reikia atverti geležinkelio tinklą visiems operatoriams e, ir kartu kalbama apie tai, kad reikia teikti, reikia teikti viešasias paslaugas. Tai atvejs, kai taikomas yra, yra pareigos teikti viešasias paslaugas principas pagal skelbint viešuosius konkursus šį dokumentą reikėtų labai išsamei išnagrinėti. Ir aš norėčiau paklausti mūsų svečių, ar skelbiant viešuosius konkursus ir e, skiriant sutartis e, operatoriams, ar manoma būtų skatinti ir konkurenciją tais maršrutais, kur, e, kuri, kuriuose bus taikomos tos viešusios, tos vežimo paslaugos pagal pareigę teikti viešasias paslaugas. Būtų labai gerai, jeigu Mar, Maro Moreti galėtų plačiau pakomentuoti šį klausimą. Komisija pateikė šiuos pasiūlymus tam, kad būtų panaikintos nacionalinės monopolijos kai kuriuose valstybės narise, bet dabar mes matome, kad formuojami yra formuojamos oligopolijos, kai keli stambus vežėjai užvaldo visą rinką. Uh, Todėl aš norėčiau paklausti mūsų svečių, ar jūs pritarite tokią nuomonę ir kokiu priemonių mums reikia imtis tam, kad geležinkelių tinkle veiktų pakankamai daug operatorių ir kad nebūtų tų oligopolijų. Kai teikiamos yra viešusios paslaugos, yra skelbiami viešieji konkursai. Ką Jūs apie tai manote? Ar tai yra tinkama procedūra? Ar tokia procedūra tinkama ypač tuo met, kai teikiami yra nedidelės apimties e, kontraktai? Ir kaip Jūs vertinate šio pas, paketo pasiūlymus šiuo klausimu? Mes jos pasiūlyme yra daug įvairių dalykų, daug įvairių aspektų ir todėl aš norėčiau paprašyti mūsų svečių ir ypatingai e, tų, kurie atstovauja uh, Nu, operatoriams naujokams pakomentuoti tai, ką Jūs manote apie tai, kad dabar rinkoje yra jaučiamas spaudimas e, mažinti sąnaudas, mažinti atlyginimus. Kaip Jūs e, susitvarkote su tokiu spaudimu? ir Vestbano atstovo, atstovo, atstovo norėčiau paklausti, ar jūs, jūsų darbuotojai, jūsų įmonės darbuotojai dirba tokiamis pat sąlygomis, kaip ir valstybės geležinkelių, valstybinių geležinkelio darbuotojai. Toliau. Pone, jūs kalbėjote apie tai, kad įmanoma yra skatinti konkurenciją Bet nepamirškime, kad egzistuoja ne vien nacionalinis ligmo, bet ir Europos ligmo. Kaip galima būtų sukurti vienodas sąlygas visiems, kaip galima būtų skatinti sąžiningą konkurenciją. Ar tokios įmonės kaip jūsų nėra geresnėje padėtyje nei kiti operatoriai? Ar jūs nenorėtumėt, pavyzdžiui, įsigyti kitų operatorių kitose valstybės narėse? Ir ponui Bekli ir, e, ir poniai Heiming norėčiau užduoti klausimą. Jūs kalbėjote apie tai, kad ir buvo atskirtos, e, atskirtas infrastruktūros valdymas ir paslaugų teikimas. Tai yra labai gerai, bet dabar, kai kalbame apie tarptautinį e, lygmenį, kai kalbame apie tarptautinius krovinių vežimo koridorius, uh, Kaip Jūs manote, ar čia šis principas veikia? Ar mums reikia kažkokių papildomų priemonių tam, kad būtų užtikrintas kuo geresnis koordinavimas šiuo klausimu? Dėkuoju, ponia Alkadraui, 40 minu, sekundžių jūs viršiuojate tai jums skirtą laiką. Turėsime su jumis rimtai pasišnekėti. Dabar žodis ponui Količiak. Taigi, žodis Kovičiak. Dėkoju, pirmininkė. Įdėmiai visų išklausiau ir kol kas niekas nepaminėjo, kad tai padėtų pagerinti keleivių ir krovinių vežimą. Aš kol kas išgirdau vienintelį rezultatą, pasi, kurio pasieksime, tai yra tai, kad suprastės paslaugų teikimas. Jungtinėje karalystėje buvo patirta nesėkmė ir teko viską pradėti iš naujo. Europoje ekonomiškai yra tik keli pelningi maršrutai. bet visi kiti ekonomiškai nėra patrauklus. Kai kalbame apie sutartis, tai apima e, visus maršrutus, ne tik pačius pelningiausius. Ir čia kyla grėsmė keleivių vežimui nes daugelie valstybių nėra pajėgumų reikiamų, ypač kai kalbame apie krovinių pervežimą. Taigi, jeigu ši direktyva bus patvirtinta, tuomet Labiausiai bus paveikti nacionaliniai geležinkelių tinklai. Ir ar galima tikėtis kokios finansinės kompensacijos? Jeigu kitais reglamentais to neužtikrinsime, tuomet mm, direktyva turbūt nebus sėkminga. Dar keletas dalykų. 63 peržiūros paketo straipsnis. Komisija pateiks, atliks analizę ir tik tuomet imsis veiksmų. Kaip taip gali būti, kad komisija kol kas neįvertino pirmojo geležinkelių paketo? Pagal 63 straipsnį jį turėjo tai padaryti, o dabar yra kuriama visai nauja sistema. Taigi mes jau laužome taisyklės. Taip pat 63 straipsnėje yra sakoma, kad reikia sukurti tinkamas sąlygas. Tai yra tinkamas sąlygas, kurios užtikrintų nediskriminuojamą prieigą prie infrastruktūros. Taigi, kodėl komisija nesilaiko įsipareigojimų įvardintų peržiūros pakete. Labai gerai visi pamename, kad peržiūros reikėjo tam, kad pirmas geležinkelių paketas nebuvo tinkamai gyvendintas ir daugelis valstybių turėjo racionalių argumentų, kas yra negerai. Nes skirtingose valstybėse sąlygos skiriasi. Tai jeigu mes patvirtiname vieną modelį, kodėl kitiems tas modelis negalioja. Atrodo, kad valstybės yra skirstomos į pirmarūšės ir antrarūšės. Dabar mm, suteikiu žodį kitam kalbėtojui, prašau kalbėti e, trumpai. Mm, dažniausiai mm, koordinatoriai gauna daugiau minučių pasisakyti Taip, dažniausiai taip ir būna, sako pirmininkas, bet tuomet kitiems jūsų kolegoms turiu sutrumpinti pasisakymo laiką. Jeigu jums duosiu daugiau minučių, tuomet kiti turės pasisakyti trumpiau. Taigi, jums tokios privilegijos kaip koordinatoriai nenoriu suteikti, taigi trys minutės. Ir tada liks tik Jeigu jūs pasisakysite penkias minutės, kitiems jūsų kolegoms bendrai su paėmus liks tik trys minutės. Gerai, visų pirma norėjau pasisakyti pirmininkas. Maiklai, pasisakykite, prašau. Taip, visų pirma dėl tos, to nevienodumo. E, kai kalbame apie keleivių pervežimą, tai neturėtų būti tos situacijos, kai turime keturis vienodus maršrutų važiuojančius traukinius kas 20 minučių, o po to turėtumėme ilgus tarpus, kai keleiviai turi laukti. Taip pat, kai kalbame apie minimalų atlyginimą, norime, kad šiame sektoriuje būtų užtikrintas um, minimalus, tinkamas uždarbis. Nenorime socialinio dempingo skatinti. Ponas Moreti, pavyzdžiui, negali e, sustoti jo kai kurie traukiniai tam tikrose stotyse. Ką tuomet daryti? Kaip skatinti tokį konkurencingumą? Jeigu, kaip mes norime sukurti bendrą Europos sistemą, jeigu neturime net tinkamos vieningos bilietų sistemos? Monopolistinės kompanijos auga, 3-4 kompanijos užima visą rinką ir nemanau, kad tai yra ta tinkama konkurencija, apie kurią mes kalbame. Jeigu kils pervežimo kainos, tuomet didės, tai paskatins visų kitų kaštų augimą ir aš manau, kad tai yra diskriminacija. Ką jūs apie tai manote? Taip, turime bendradarbiauti, bet kas turės tą lemiamąjį žodį, ar nacionalinės institucijos, ar europinė reguliuojanti institucija. Dažniausiai konfliktų nekyla, bet aš manau, kad europinė institucija institucija turėtų turėti lemiamą žodį. Ir dar vienas dalykas. Pirmą paketą rengiant aš buvau pranešėjas. Jeigu kaip pavyzdį paimsime Junktinę karalystę, Lenkiją, Vokietiją, jos rinkas atvėrė, bet Prancūzijoje – buvo patirta nemažai nuostolių ir daug žmonių prarado darbo vietas. Į tai turime atsižvelgti. Düsseldorfe buvo norima visiškai uždaryti liniją, nes per dieną ten važiuodavo tik 500 žmonių tokie kriterijai buvo taikomi nacionalinės institucijos, bet privatus vežėjai taiko 20 tūkstančių žmonių kriterijų. Ponai Zileri, žodis jums. Trys minutės. Dėkoju visiems už pasisakymus, už nuomonės. Norėjau beveik visų kalbėtojų paklausti. Turime ir morėti, ir infrastruktūros valdytojų atstovus buvo jūsų nuomonės prieštaringos ir norėjau paklausti dėl techninių specifikacijų, ką jūs galvojate. Kitas dalykas. Hmm, ponios Trier norėjau paklausti, pripažįstu, kad profsąjungų reikšmuo, reikšmė yra labai svarbi. Ir manau, kad neteisinga sakyti, kad ES teisės aktai nesirūpina darbuotojais. Jūs norėtumėte išlaikyti darbo rinkos fragmentaciją. Nežinau, kiek jūsų asociacijoje yra narių, bet galiu pasakyti, kad skirtumai ir socialinės sąlygos darbuotojų skirtingose valstybėse labai skiriasi Europoje. Ir nežinau, kitose šalyse, kiek metų darbuotojai turi išdirbti. Pavyzdžiui, lakūnai dirba visiškai skirtingomis sąlygomis, laivų įgulos nariai dirba skirtingomis sąlygomis. Bet kalbant apie ilgąjį laikotarpį, yra tik dvi galimybės. Arba rinka taps konkurencingesnė ir tai turbūt suteiktų progą darbuotojams gauti didesnę konkurencingesnę algą. Arba kitas variantas, m, mm, turėsime tą pačią stagnuojančią sistemą ir nelabai uh, e, aiškės perspektyvas darbuotojams. Ponas Debaka. Ačiū, ponė pirmininkė, ir dėkuoju mūsų svečiams už e, jų e, pristatymus, už jų įvairias nuomonės. Aš pastebėjau, kad visi svečiai, išskyrus vieną, tai yra e, profsąjungų atstovą, iš esmės vertino ketvirtąjį paketą gana pozityviai. Nes šis paketas gali atverti, dar labiau atverti rinką, gali pagerinti teikiamų paslaugų kokybę. Tai yra gerai. Ir liberalų demokratų frakcija visuomet manė, jog labai svarbu yra atverti rinkas. Kuo daugiau operatorių rinkoje turėsime, tuo geresnės paslaugas galėsime teikti keleiviams. Štai todėl mes manome, kad būtina yra atskirti tinklus nuo paslaugų teikimo. Tam tai taip pat palengvins naujokų žengimą į naują rinką, su, su, sukurs visiems vienodas sąlygas ir visi operatoriai turėtų galimybę, e, turė, turi turėti galimybę dirbti rinkoje vienodomis sąlygomis. Aš norėčiau paklausti ir e, Vokietijos reguliuotojo e, atstovės. Kaip Jums atrodo, ar formuojama šiuo metu yra vertikali sistema? pinigų srautai, darbuotojų srautai Europą galėtų įtakoti konkurenciją. Kaip tą galima būtų kontroliuoti? Ir aš žinau, kaip buvęs buhalteris, kad labai lengva yra da, kūrybiškai teikti skaičius. Taigi, toliau. Keleivių asociacijų atstovo norėčiau paklausti. Jūs iš esmės teigiamai kalbėjote apie šį dokument, e, paketą. Bet Kaip jūs norėtumėt jį papildyti? Kaip dar galima būtų užtikrinti, jo keliaiviams būtų teikiamas kuo geriai e, aukštesnės kokybės paslaugos? Toliau, infrastruktūros valdytojų atstovui norėčiau, atstovės norėčiau paklausti. Jie visiškai bus atskirta infrastruktūra nuo paslaugų e, teikėjų. Ar tokiu atveju ne, neatsiras spontaniško bendradarbiavimo. Ir gal reikėtų e, iš anksto tam pasiruošti, sukurti platformas, kurios paskatintų operatorių bendradarbiavimą. Ta, e, tai leistų pasinaudoti masto ekonomikos privalumais. Ir tai būtų naudinga visame Europos lygmenį. Ir kaip jūs įsivaizduojate ta, tokią sistemą, ypač ketvirtojo paketo e, kontekste. Pone Dura, dėkoju, pone Pirinkai, visiems dėkoju ir pirmiausia, e, COR, e tai yra Europos geležinkelių bendrijos, aš noriu pasakyti, kad yra labai daug niuansų šiame dokumente. Aš tai taip pat manau, kad komisijos pateiktas uh, tekstas nesižvelgia į mūsų patirtį, kurią sukaupėme deliberalizuojant ir antveriant geležinkelių rinką. Pažvelkite, štai čia yra e, pateikta labai išsami analizė, atlikta e, e, taip pat ir Junktinė karalystė ir jūs pamatysite, kad gan smarkiai išaugo krovinių vežimas ir beje E, šią analizę atliko žmogus, kuris pasisako už liberalizavimą ir e, čia tikrai apokaliptiška versija yra pateikta. Dabar keliaivių atstovo norėčiau paklausti, kaip Jums atrodo, ar kuriama yra iš tikrųjų integruota paslaugų teikimo sistema? Ir Aš noriu kalbėti ne vien apie konkurencijos kontrolę, aš norėčiau kalbėti apie e, darbo kokybę. Jei bus skir, e, e, skaldomos įmonės, tuomet mes jokių paslaugų integralumo neužtikrinsime. Panašu, kad mes norime pernelik. Uh, Pernelyg greitai patvirtinti šį dokumentą visiškai pamirštame apie 63 straipsnį, kuriame yra e, tvirtintas įpareigojimas tinkamai vertinti dabartinę situaciją. Panašu, kad mes net neturime, e, pakan, neturėjome pakankamai laiko tam, kad tinkamai gyvendintume pirmojo dokumento naują redakciją, o dabar jau kalbame apie visiškai naujo dokumento paketą. Aš dėkuoju Jums už visas Jūsų nuomonės, už Jūsų požiūrį ir Aš manau, kad mes e, turėsime ne tik diskusijose su jumis kalbėti, bet ir tarpusavį aptarti konkrečius šio pasiūlymo e, aspektus ir turėsime apsispręsti, kaip reikėtų žengti į priekį tam, kad e, padėtume geležinkelio sektoriu išbristi iš dabartinių sunkumų ir kad ypatingai galėtume plėtoti keliaivių vežimo paslaugas. Ačiū dabar ponas Kančian. Dvi minutės. Ačiū pirmininkė. Dėkoju visiems svečiams, kurie kalbėjo šiandien. Aš tikiuosi ir manau, kad tai jau paskutinis kartas, kai mes kalbame apie geležinkelio paketus ir aš tikiuosi, kad tas pasiūlymas, kurį dabar svarstame, bus sustiprintas. Aš taip pat manau, kad reikia sustiprinti tris pagrindinius e, klausimus. Reikia aiškesnių taisyklių, mums reikalingi ištekliai, negalima to pamiršti, turime pagalvoti, kaip užtikrinti atitinkamus išteklius, o kitas dalykas yra e, konkretus tvarkaraštis, nebegalime atidėlioti tokių svarbių teisės aktų atidėjimo 19-23 metais šie dokumentai turėtų būti taikomi. E, mano pagrindinis klausimas būtų skirtas ponui Moretį. iš savo patirties, kaip Jūs manote, kokie pasiūlymai padėtų padaryti rinką konkurencingesnę ir patrauklesnę investuotojams? Toks būtų pirmasis mano klausimas. Kitas mano klausimas yra susijęs su pagrindinėmis sąlygomis, apie kurias Jūs, ponė Moreti, kalbėjote. Aš norėčiau sužinoti iš komisijos, ar pagrindinės sąlygos rengiant šiuos teisės aktus buvo tinkamai išanalizuotos. Nes jeigu to nebuvo padaryta, tai susilpnins visą bendrą pasiūlymą. Ir poniai Henseler turiu klausimą. Galbūt galėtumėte pasistengti ir man paaiškinti, kodėl stiprus Europos reguliuotojas ir nacionaliniai reguliuotojai leistų mums įgyvendinti atsiejimo alternatyvą. Žinoma, reikia visiškumo principo, bet gal galėtumėte patikslinti savo nuomonę dėl atsiejimo. Ar jūs įsitikinus esate, kad um, tokie reguliuotojai galėtų pakeisti atsiejimo reikalavimo vykdymą? Ir dar vienas pastebėjimas. Atsiejimo e, reikalavimai buvo įgyvendinti televizijos sektoriuje ir pasiekmes nebuvo visiškai neigiamos. Dėkuoju dabar panas Vandalin. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pone Pirmke, aš kalbėsiu labai atvirai ir nuširdžiai. Paprastai aš neįtin palankiai vertinu pasiūlymus, kurti kažkokias naujas organizacijas, kurios prižiūri, prižiūrėtų geležinkelių tinklus. Ir e, aš paprastai pasisakau prieš tokius pasiūlymus. Mes matome, kad problemų yra labai daug grėsmių, kaip beje ir galimybių. Žiūrėjau, e, e, čia yra kuriama gan daug. Šis dokumentas būtų aktualus ir keliaiviams, ir operatoriams, ir būtų labai, būtų labai gerai, jei būtų optimizuojamas mūsų tinklas, būtų atsisakoma tų linijų, kuriuose keliaivių e, yra nepakankamai, tačiau apie tai paprastai nekalbama. Uh, Pirmiausia, pono Berklį norėčiau paklausyti. Jūs sakėte, kad krovinių vežimas Junktinėje karalystėje padidėjo pastaraisiais metais 60 procentų. Pasidalinkite savo patirtimi, ką jūs darėte, kad pasikėtė tokį rezultatą. Aš suprantu, ponio Berklį, kad aš koregalo galėčiau rasti atsakymą kažkur kitur, bet jūs esate čia, tai užtat gal pakomentuotumėt šį klausimą. Toliau. Bundesnets agentūrų atstovės norėčiau paklausti štai ko. Jūs prižiūrite tinklą, jums yra žinoma ir apie e, šio tinklo e, pajėgumus. Kaip jūs įsivaizduojate tolesnę savo veiklą? jūs turite Deutsche Bahn Vokietijoje ir man labai įdomu yra sužinoti, kaip jūs užtikrinsite uh, tai, kad į jūsų rinką galėtų patekti, sakykime, Niderlandų operatoriai? Dėkuoju, toliau ponė Senelovai. Turite dvi minutės. Eh, Ačiū, ponė pirmininkė. Pone Trier, aš turiu Jums klausimą. Jūs e, iš ties turėjote daug ką pasakyti, bet nekalbėjote apie saugumą. Aš norėčiau išklausyti tos jūsų pranešimo dalies, kuri yra skirta saugumo klausimui. Žinau, kad po piet šiandien apie tai kalbėsime, bet darbuotojai tikrai gali daug ką pasakyti, kalbant apie saugumą. Ir dar viena pastaba, apie kurią jau buvo šiek tiek užsiminta, yra susijusi su holdingo modelio taikymu. Aš manau, kad galimybė turėtų būti užtikrinta taikyti tokį metodą, nustatant atitinkamas taisyklės. Ačiū, ponė pirmininkė, keletas pastebėjimų ir vienas konkretus klausimas ponui Berkeliui. Iš šios diskusijos e, mes matome, kad nuomonių yra įvairių šiuo klausimu. Ši diskusija taip pat parodė, kaip sudėtinga parlamentui svarstyti rinkų liberalizavimo klausimą. Aš išgirdau keletą labai įdomių dalykų. Šioje diskusijoje buvo daug kalbėta apie keleivis, keleivių teisės. Mano nuomonė, keleivis yra karalius. Ir jeigu mes norime visiškai liberalizuoti rinką, tai turime užtikrinti, kad keleivis būtų patenkintas. Komisija nesiūlo nieko, kas pralenktų jūsų pasiūlytus košmariškus scenarius. Komisija siūlo atverti keleivių transporto rinką tik tose rinkose, kurios yra didesnės nei kad minimalaus dydžio. Aš taip pat norėčiau pakomentuoti ponios Trier pasisakymą. Jūs nupiešėte labai baisų liberalizavimo paveikslą. Kas yra geri, geriausi darbdaviai? Aš manau, kad geriausi darbdaviai yra gerai veikiančios įmonės, turinčios gerą poziciją rinkoje. Ir tos įmonės dažniausiai geriausiai rūpinosi savo darbuotojais, bet dabar labai trumpai norėčiau užduoti klausimą ponui Berkliai. Jūs sakėte ir aš daugiausia su jumis sutinku, sakėte, kad negali būti teisinių ar techninių kliūčių, kurias sukurtų valstybės narės ir reikėtų visiškai atskirti šias dvi šakas. Bet jūs sakėte, kad tą galima palikti tik tais atvejais, jeigu yra išties būtina konkrečioje valstybėje narėje. Tai kaip Jūs galėtumėte apibrėžti tą situaciją, kai tai yra išties būtina ir reikalinga? Dėkuoju dabar ponas Benin. Taip, ačiū labai e, trumpai dėl neigiamų pasisakymų apie Britanijos sistemą nuo privatizacijos pradžios. Mano vietinė stotis Staffordshire e, leidžia keturis traukinius į Londoną ir vieną e, į Birmingemą. Praėjus 18 metų paslaugos yra dažnesnės ir geresnės. Ir tai yra būdinga visai mūsų šaliai. Taip pat galima kalbėti, kodėl padidėjo keleivių e, skaičius šalyje. E, aš turiu klausimų e, profsąjungos, profsąjungų atstovams. Atsiprašau, kad negaliu e, dabar paminėti jūsų pavardės konkrečiai, nes neturiu darbo tvarkės. Ar jūs priešinatės bendros geležinkelio erdvės sukūrimui ar ne? Atrodo iš jūsų pasisakymo, kad jūs prieštaraujate bendros geležinkelio erdvės sukūrimui. Ir aš neįsivaizduoju, kaip būtų galima užtikrinti konkurencingą e, geležinkelio transportą, e, kuris konkuruotų su kelių transportu, jeigu neturėsime tokios erdvės. Taip pat turiu klausimą reguliuotojams, Vokietijos reguliuotojų atstoviai. Jūs numatote hybridinę e, sistemą tarp atskirimo ir integruotos sistemos. Man įdomu būtų sužinoti, kaip toks modelis veiktų, gal jūs turite konkrečių pasiūlymų kaip tokį modelį būtų galima pritaikyti, jeigu įstaiga, kuri nori užsimti paslaugų teigimu, išsiaiškintų, kokia yra reali padėtis vieną dieną. Taigi aš norėčiau sužinoti, kokia yra jūsų nuomonė ir ką tuo klausimu galvoja Tony Berkeley. Taip pat, Tony, turiu ir kitą klausimą. Kokios yra pagrindinės kliūtis, kuriant e, didesnę e, transeuropinę krovinių rinką. Galbūt šis klausimas išsame bus aptartas šiandien po pietų. Ir galiausiai, kokiegi poveikį visą tai padarė darbo sąlygoms ir darbuotojams dirbantiems šalyse, kuriuose geležinkelis yra privatizuotas. Dėkuoju dabar ponas Zerybė. Dvi minutės. Dėkuoju, ponė Pirinka, dėkuoju visiems mūsų svečiams. Aš manau, kad mes. Uh, Visi suprantame, kad mums reikia kurti Europoje geležinkelio tinklą, kuris veiktų veiksmingai. Tačiau mūsų nuomonės apie tai, kaip to galima būtų siekti, e, skiriasi. Labai įdomu buvo jūsų klausytis, ypač pono Morėte. Jūs labai aiškiai pasakėte, kad komisijos atliktas poveikio vertinimas nebuvo objektivus. Ar galima kalbėti atvirai ir aiškiai apie šį dokumentą, jeigu iš esmės jis yra orientuotas į tą, kad, kad diskusijos vyktų tik tai tą linkme, kuri būtų palanki komisijai. Ir aš norėčiau jūsų paklausti, ar komisija galėtų atsižvelgti į naujus tyrimus, kurie buvo atlikti įvairiose šalise. Ponas Moretis sakė, kad iki šiol atlikti tyrimai yra nepatikimi. Ir aš nenorėčiau e, diskusijoje remtis e, tyrimų išvadomis, kurios yra nepatikimos. Tai, tai yra pirmasis klausimas. Taigi, atsižvelgdamas į tai, e, ką sakė ponas Morėti, norėčiau paklausti, ar mes galime reikalauti, kad būtų atlikti kiti tyrimai ir kad mums būtų pateiktos kitų tyrimų išvados. Toliau, jūs kalbėjote apie tai, kad mums reikia atviros e, rinkos. Ar mes galime turėti privalomą tinklų valdymo sistemą? labai keista, kad jūs norite be tokios bendros sistemos, kad jūs liberalai to, to norite. Mes norime, kad būtų taikomas vienodos taisyklės rinkos atverimą ir kad reguliuotojas būtų patikimas ir, ir, stip, ir pakankamai galingas, kad galėtų įsikišti tuo met, kai kyla kažkokių pažeidimų. Profsąjungų atstovams norėčiau pasakyti, panašu, kad. Uh, panašu, kad e, e, jūs e, iš tikrųjų nesirūpinate geležinkelių darbuotojų padėtimi, nes turima sistema turėtų sustiprinti Europos galiojančias normas. Aš norėčiau. Norėčiau pirmiausia Aš gal paimsiu. Otro paketį, pues preferiríais a casa. Aš tikrai sutinku su to, ką sakė ponia Monika. Man atrodo, kad e, jeigu e, mums reikės dar vieno paketo, tai dabar šį galėtume tiesiog e, numesti į šalį. Mes visi žinome, kodėl buvo problemų su trečiuoju paketu, žinome, kokie sunkumai mūsų laukia. Apskritai sudėtinga yra renkti tokius geležinkelių paketus. Žinome, kad sunku yra kovoti su istorinėmis monopolijomis yra problemų dėl teisės aktų įgyvendinimo kai kuriuose valstybėse narėse. Aš noriu kviestinių svečių paklausti, ar mes iš ties norime sukurti europinį tinklą ir kokį vaidmenį turėtų atlikti europinis reguliuotojas. ir kokios funkcijos turėtų tekti nacionaliniams reguliavimo įstaigoms. Man regis, tai yra esminis klausimas, į kurį turime atsakyti siekiant pažangos Europos lygių. Taigi aš norėčiau sužinoti jūsų nuomonę šiuo klausimu. Dabar norėčiau kreiptis į ponę Trier. Rinkos atverimas didesniai konkurencijai, kaip parodė patirtis, užtikrina aukštesnę paslaugų kokybę ir geresnės darbuotojų apmokymo galimybės. Man regis, kad tai sukurtų naujas galimybės inovacijoms dėkti ir apskritai pagerintų paslaugų teikiamų sektoriuje kokybę. Ačiū. Pirmininkas dėkoju. Poniai Bilbao Dabar norėčiau grįžti prie svečių. Aš dabar steiksiu Jums žodį tą pačią tvarką. Pradėsime nuo pono Forster ir baigsime ponę Hensler Unger. Laiko turime labai nedaug. Paprašysiu Jūsų tik atsakyti į konkrečiai Jums skirtus klausimus ir nesileisti į bendrus dalykus. Skirsiu kiekvienam tris minutės atsakyti į klausimus tai maksimalus jums skirtas kalbėti laikas, jūs neprivalote kalbėti tris minutės. Pradėsime nuo pono Forster. Okay. Uh, Visų pirma, dėl pirmojo klausimo, kiek užtrunka reglamentavimo procedūros, galiu pasakyti, kad tai trunka nuo dviejų mėnesių iki vienerių metų. Tokia yra mūsų patirtis. Taip pat buvo užduotas klausimas dėl skundų ir apeliacijų. Mm, tai užtruktų daug daugiau laiko ir būtų labai brangu. Galbūt nereikėtų leistis į tokias procedūras. Austrijoje reguliuotojas yra nepriklausomas. Ir tikrai buvo priimta tokių sprendimų, kurių tokiai struktūrai esant priimti būtų nebuvę įmanoma. Kitas klausimas da, iš pono Alkadravi. Kai kalbame apie monopolizmą ir oligarchus, jei įsiskaitysite į komisijos pasiūlymą, tuomet mums susidaro įspūdis, kad kalbama apie daug operatorių bet jie neturėtų apimti daugiau nei 10, nei tam tikro kilometrų ribą. Taigi problemų kilti neturėtų. Taigi viešuosius pirkimus turėtų keisti kitokia sistema ir vietos institucijoms tai turėtų būti pigiau. Taigi tikėkime, kad tai būtų teigiamas poslinkis įgyvendinant naujai paketą. Viešieji pirkimai bent jau Bavarijoje viską atpigino. Buvo gera, gaunama geresnė kokybė, daugiau užtikrinama maršrutų ir kelionių, ir mokama mažesnė kaina. Vietos gyventojai laimėjo. Per tris minutės negaliu pilnai atsakyti visus man užduotus klausimus. E, Količia, ponui Količiak pabandysiu atsakyti, mano nuomonė visiškai skiriasi nuo jo. Nemanau, kad turėtumėme turėtumėm visada skelbti viešuosius konkursus. Ir klientas yra pagrindinis mūsų tikslas, jo interesai. Taip pat buvo užduotas klausimas dėl atlyginimų. Mes turime bendrą susitarimą ir visame geležinkelių tinkle yra naudojama tą pačią sistemą, pasiekėme puikių rezultatų. Mm, saugos dalykai visiškai nebuvo paveikti. Nesuprantu, kodėl e, teigiama, kad privačios kompanijos e, turėtų mm, netaip gerai užtikrintis darbuotojų saugą. Svarbiausia yra patenkinti klientai, keleiviai ir sauga pirmininkas. Taip pat galite atsakyti arba pateikti klausimus elektroniniu paštu. Dabar žodis ponui Moretė. Dėkoju, pirmininkė. Pirmasis man užduotas klausimas buvo dėl pasiūlymo pagrindo nenoriu leistis į ilgas diskusijas. Galiu pateikti e, visą mūsų pasiūlymą ir pasiūlytus pakeitimus. Taip pat mes įvertinome poveikio vertinimą, pateikėme 53 klausimus ar probleminės vietas susijusius su poveikio vertinimu. Galiu viską persiusti jums ir galėsite uh, peržvelgti tos vietas, kurias mes labiausiai atkreipiame dėmesį. Kitas dalykas dėl nacionalinės kompetencijos ir europinio lygio um, bendradarbiavimo šią problemą reikėtų spręsti politinėme legmenyje. Ir kaip pavyzdį galiu pateikti Italijos televizijos sektorių. Akivaizdu, kad ištekliai bus skiriami ten, kur jų labiausiai reikia. Mm, kai kalbame apie greitaigius traukinius Italijoje, galima būtų investuoti į greituosius traukinius, o ne į tas regioninės linijas, kurios neneša pelno. Bet tokiu būdu, nes greitaigių traukinių paklausa yra 50 procentų didesnė. Bet kaip verslo įmonė, mes turime priimti verslui palankų sprendimą. O politinis sprendimas gali būti visai kitoks. Jūs turite įsipareigojimų e, vartotojams, keleiviams, mokesčių klausimą turite spręsti. Svarbiausia pasiekti tą pusiausvyrą tarp rinkos ir pelno bet nereikėtų to spręsti mm, tų mažesnių regionų sąskaita ir netokių pelningų linijų sąskaita. Kalbant apie viešuosius pirkimus Italijoje, mes kai kurių kai kuriuose viešuosiuose pirkimuose negalėtumėme dalyvauti, nes kai kurie paprasčiausiai nebūtų pelningi, kai kalbame apie tokiesnius regionus. Taigi čia jau reikėtų politinio sprendimo. O kalbant apie europinį lygį, ponas Kančengo uždavė klausimą. Taip, žinoma, reikia stipraus nacionalinio reglamento reguliuotojo, bet reikia ir stipraus europinio reguliuotojo, kad būtų užtikrinta laisva prieiga prie geležinkelių tinklo. Reikia tokių taisyklių, kurios būtų vienodos visiems. Negalime ir toliau vadovautis um, tik nacionali, vienos, vieno nacionalinio tinklo interesais. Turime kalbėti apie bendrą geležinkelių tinklą. Turime infrastruktūros valdytojus ir kuriejus, konstruotojus, taip pat turime vežėjus. Mes turime tris ar keturias kompanijas kaip operatorius ir dvi kompanijas kaip infrastruktūros tiekėjus Italijoje. Ir nemanau, kad ateityje situacija turėtų blogėti. Tai pirmininkė, tuoj baigsiu. Taigi, reikia tinkamų reguliuotojų. Nacionalinė rinka turi būti atverta. Reikia tinkamų taisyklių užtikrinti sąsajas. Sa Milanas, Venecija, Münchenas, Venecija yra šešios stotelės. Pirmininkas nutraukė kalbėtoją. Atsiprašau, sako pirmininkas, aš bandau palaikyti tvarką. Jūs peržengėte savo laiko ribas. Kai reikia, Aš supra, žinau, kad visi gali kalbėti trumpai ir pasakyti tai, ką nori pasakyti. Ponas Bartkai, trys minutės prašom. Dėkuoju, pirmininkė, aš turiu dokumentą, kurį galėsiu persiusti visiems suinteresuotisiems. Ir ten yra atsakyta į daugelį užduotų klausimų. Taip, iš pradžių mums nelabai sekėsi, nes buvome pirmieji liberalizavę rinką, bet dabar E, turime 60 procentų pakilimą krovinių ir keleivių pervežime ir kaina sumažėjo 50 procentų ir tai yra tikrai neblogai ir tai yra reguliuotojo dėka. E, septyni operatoriai Jungtinėje karalystėje. Jeigu jums reikia konkrečių įrodymų, Jungtinėje karalystėje mm, darbuotojų mm, skaičius praktiškai nekito. Traukinių vairuotojų trūksta, jie dirba ir uždirba gerai. Mm, taigi nauda yra akivaizdi, kai kalbame apie kaštus iškilusius kai kalbame apie visą Europos Sąjungą, jeigu patvirtinsime tam tikras taisyklės lokomotyvams, daug kas gali pasiduoti. Taigi reikia europinio reguliuotojo, tačiau išlieka tas finansavimo klausimas. Kodėlgi ne, kodėlgi neturėti daugiau tos kontrolės kuo daugiau pavyks mm, suvienodinti keliovinių vežimą ir keleivių vežimą, to bus geriau. Jei pasilygintumėme su Prancūzija, ten operatoriams labai sunku, juos blokuoja infrastruktūros valdytojai. Dėl to Prancūzijoje mm, perveštų krovinių kiekis sumažėjo 50 procentų ir kai klausama arba teigiama, kad reikia daugiau tyrimų, galiu pasakyti, kad tai yra labai sunku, nes nepriklausomų tyrėjų yra labai mažai. Vienintelis atsakymas būtų tas, kad pabandykime sukurti kuo bendresnę rinką Europoje. O dėl skirtumų galiu pasakyti taip, jungtinė karalystėje vagonai yra mažesni, tačiau su šiuolaikinėmis technologijomis nemanau, kad tai yra didelė kliūtis. Jeigu turėsime vieną bendrą sistemą, tokiu būdu tik sutaupysime pinigų ir uh, transporto kiekis uh, tik padidės. Dėkuoju. Thank you very much. Very short message. Dėkuoju labai trumpai Dėkoju ponui Groš. Kodėl mes žvelgiame į ateitį? Mes čia daug kalbėjome apie bendrąją Europos rinką ir infrastruktūros valdytojai yra šios rinkos dalis. Ir ar mums reikalingas vienas infrastruktūros valdytojas Europos Sąjungoje? Čia reikėtų vis, viską tinkamai uh, ir aiškiai apibrėžti, kad būtų aišku, kas atlieka kokias funkcijas. Uh, Ir aš manau, kad šios e, e, apibrieštis turėtų būti e, techniškai kompetentingos. Ir kai klausiausi diskusijų apie techninės, techninės taisyklės, iš karto man kyla ne, nemažai klausimų. Gerai padirbėkite čia Europos parlamente ir po to mes tikimės, kad taryboje viskas vyks sklandžiai ir po to mes maksimaliai prisidėsime prie to, kad tinkamai viskas būtų uh, uh, užbaigta. Dėkoju. Pirmininkė, profsąjungos neprieštrauja tam, kad būtų kuriama bendra geležinkelių rinka, bet mes pasisakome prieš e, pasiūlymą atskirti infrastruktūrą nuo paslaugų teikėjų. Mes manome, kad nacion, reikia liberalizuoti nacionalinės e, keliaivių vežimo e, rinkas. Saveikumas e, yra tinkamas, tinkama, tinkamas pasiūlymas. Būtent mes 2003 metais kartu su Europos darbdavių organizacija dėrėjomės dėl dviejų susitarimų susijusių su uh, personalo sąveika ir kitas sustarimas buvo susijęs su e, darbuotojų judumu teikiant e, tarp valstybinės paslaugas. Šiuo klausimu jau galioja ES e, direktyva, bet to darėjimėsi dar dėl vieno susitikimo, tai, tai yra dėl traukinių lokomotyvų vairuotojų licencijavimo. Ir uh, jums taip pat yra žinoma, kad dabar e, šį klausimą reglamentuoja taip pat atitikami ES teisės aktai. Taigi mes darome viską tam, kad galima būtų padidinti darbuotojų judumą, e, ypač tais atvejais, kai teikimas e, tarptautinės, tarpvalstybinės paslaugos. Liberalizavimas ilgesnėje perspektyvoje gali pagerinti darbuotojų padėtį. Taip jūs teigiate. Aš manau, kad iš esmės Mes visi pripažįstame, kad įmonių restruktūrizavimas visuomet neigiamai paveikia darbuotojus. Jau 10, 15, net 20 metų restruktūrizuojamos yra geležinkelių įmonės ir tai kenkia darbuotojams. Negaliu minėti visų tokių veiksmų padarinių, paminėsiu tik vieną. Kitais metais Europos geležinkelių E, agentūra atsakinga už saugą kitais metais ketina e, kaip prioritetinę savo veiklos sritį išskirti e, tokią temą įmonių restruktūrizavimas ir jo padariniai darbuotojų psichiniai geroviai. Ponas Groš, jūs klausėte apie e, tai, kaip yra dabar e, apsaugotos keleivių ir dirbančiųjų teisės. Aš manau, kad ir keleiviai, ir darbuotojai siekia tų pačių tikslų. Mes visi norime turėti aukštos kokybės paslaugas ir norime, kad jos būtų teikiamos saugiai. Darbuotojams tikrai labai nemalonu yra nulatos atsiprašinėti. Uh, už tai, kad paslaugos yra teigiamas netinkamai, jo traukiniai vėluoja. Taigi mes turime daug bendrų interesų. Atsiprašau, kad negaliu gilintis į šį klausimą. Pone Krameri, minimalus darbo užmokestis neįspręs problemų. Problemas įspręs priklausomos kolektyvinės sutartys, kurios turėtų būti taikomos e, visose geležinkelių įmonėse. Būtent šiuo keliu žengia, žengia Vokietija. Ir mes stengiamės užtikrinti, kad teisės aktuose būtų numatyti e, minimalūs e, tarifai. Šiuo metu taip pat e, vykdomas projektas, kurio metu yra bandoma įvertinti dabartinę situaciją. Taigi šiek tiek vėliau mes turėsime daugiau informacijos. Ir atsiprašau, bet daugiau neturiu laiko. Pone Žako, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Prancūzijoje situacija yra štai tokia. Keleiviai reikalauja, kad vis dažniau. Keleiviai kenkia dėl to, kad labai dažnai yra uh, uždaromos linijos. Ir labai dažnai yra kuriami greit, greitųjų geležinkelių linijos. Ir uh, mums uh, mes matome, kad daugiau keleivių keliauja negreitaisiais traukiniais, taigi čia kalbėsime apie konkurenciją. Turėtume suvokti, kad pirmiausia kalbame apie e, iš išorės ateinančią konkurenciją ir geležinkelių konkurenciją su kitomis transporto rūšimis. Ir aš manau, kad e, gali, keleiviams gali pakengti tokią konkurenciją. Taigi mums reikia atkurti. Da, de E, savo geležinkelio linijas. Ir šiuo metu teigime, kad mes turime nepakankamai lėšų tam, tačiau jūs žinote, kad tokių paslaugų reikia būtent dabar. Ir tam, kad mes galėtume pasiekti kuo daugiau rezultatų su mažesniais ištekliais, reikia organizuotis, reikia organizuotis iš vidaus. Aš nenorėsiu dabar komentuoti, kaip tai galima būtų daryti. Čia patys operatoriai turės priimti savo sprendimus, bet vienaip ar kitaip reikės reorganizavimo, gal net reikės ir reorganizavimo, o ne dirbančių skaičiaus mažinimo. Antras klausimas. Ką mes galėtume pridurti prie ketvirtojo dokumentų paketo? Aš manau, kad čia viskas priklauso nuo detalių. Be abejo, reikia siekti geresnį bendarbiavimą tarp keleivių asociacijų ir operatorių. Ir operatoriai turėtų įsiklausyti mūsų nuomonę apie teikiamą informaciją, apie teikiamų paslaugų kokybę. Aš apie tai jau kalbėjau. Pavyzdžiui, tai yra labai aktualu, kai mes kalbame apie bilietų pardavimą, nes labai dažnai dabar perinama yra prie internetinio bilietų pardavimo ar prie bilietų pardavimo automatuose. Yra žmonių, kurie negali tokiu būdu įsigyti bilietų. Taigi tokiais klausimais, končiais klausimais reikia bendradarbiavimo. Mes taip pat galime kalbėti apie įvairių e, e, struktūrų atskirimą. Bet net jei e, tokio atskirimo ir nebus, Arba net jeigu jisai įsigalios, tuomet visi subjektai vienai per kitaip turėtų bendradarbiauti. Kodėl, pavyzdžiui, atskiri subjektų, kurie teisiškai yra nepriklausomi, negalėtų geriau bendradarbiauti? Ir aš galiu pateikti jums pavyzdį iš Danijos, kurio toje pačioje stotyje veikia įvairių operatorių atstovybės. Vis, visa informacija pateikiam, apie juos yra pateikiama bendrai ir tai tikrai palengvina uh, keliaivių padėtį. Dėkoju, ponė Hensler Unger. Labai jums ačiū. Ponas Groš pateikė man pirmąjį klausimą. Jūs Jūs klausite, ar mes galime tinkamai prižiūrėti finansų srautus šiuo metu Vokietijoje. Iš tikrųjų, tai nėra lengva yra daryti. Mes galime užsimti tokią finansinių srautų kontrolę tuomet, kai įtariama, jog tai turi įtakos kainoms. Kai kuriuose sėtėse konkurencijos esame daugiau nei, nei uh, kitur. ir mums e, prižiūrėti kainų skirtumus nėra lengva. Tinklo agentūros e, pasisako prieš bet kokį subsidijavimą. Pone Alkadravai, aš nenoriu teikti, jog Vokietijos modelis yra pats geriausias. Aš tiesiog noriu pasakyti, kad mes e, pasirinkome pragmatišką modelį. Vokietijoje diskusijos yra labai E, ideologi, pagrįstos ideologiniais skirtumais, ypač kai kalbame apie infrastruktūros ir paslaugų tiekėjų e, atskirimą. Kitą trečiadienį, pavyzdžiui, mes e, su komisija vėl aptarsime, kaip galima būtų su, sustiprinti reguliuotojo vaidmenį. Kalbame ir apie tai, jog ateityje nustatant kainas bus privaloma gauti mūsų leidimą, bus privaloma su mumis pasitarti. Taigi naujos priemonės yra rengiamos ir aš manau, kad Vokietijos modelį dar galima būtų tobulinti. Taip pat norėčiau paminėti ir koridorius. Beje, Vokietija buvo viena iš pirmųjų šalių, kuri pradėjo uh, kurti tokius koridorius ir uh, iš esmės mes uh, esame kaip mes eksperimentuojame šiuo klausimu ir mes pažiūrėsime, ar iš tikrųjų tie koridoriai pasiteisins. Aš manau, kad ne viską reikia spręsti Europos lygmenių. Nacionalinių lygmenių daug ką galima būtų įspręsti, ypač tobulint viešųjų paslaugų teikimą, sprendžiant finansinius klausimus. Vokietijoje labai glaudžiai yra susijusios keleivių ir krovinių gabenimo paslaugos. Ir tai yra mūsų sistemos ypatumas. Ir mes manome, kad nacionalinių lygmenių mes galime tokią sistemą prižiūrėti kur kas geriau nei, nei Europos lygmenių. Nei energetikos, nei telekomunikacijos srityje nėra uh, vieno Europos lygmenį veikiančių reguliuotojų. Ir todėl aš manau, kad mums nereikia jo ir geležinkelių sektoriuje. Be abejo, ne viskas yra paprasta mūsų geležinkelių rinkoje. Yra senų operatorių ir be abejo Deutsche Bahn gal ir užima ypatingą situaciją. Bet išsameu atsakysiu jūsų klausimą raštu. Komisijos atstovas paprašė žodžio. Pone Braut, jūs turite tris minutės, jeigu norite dabar pasisakyti. Jūs nebuvot užsirašęs, bet, bet mes vis tiek galime suteikti jums žodį. Bet nepamirškime, kad mes turime baigti darbą pusę pirmos. Mes daug kalbėjome apie dirbančiųjų teisės. Aš beje, šiame kontekste turėtume prisiminti, kad vertėjai turi, taip pat turi savo teisės. Ačiū, ponia pirmininkė, dėkuoju už galimybę šį rytą pasisakyti. Taip pat pasisakysime ir po pietų, taigi kalbėsiu labai trumpai. Pirmiausia, norėčiau pakomentuoti Europos reguliuotojo klausimą. Direktyvos peržiūros dokumente yra aiški nuostata parengti ataskaitą dėl Europos reguliuotojo ir mes tokią ataskaitą ketiname parengti ir paskelbti. Buvo padarytos pastabos dėl paketo reikalingumo Kaip žinia, tiek taryba, tiek parlamentas paragino komisiją pateikti tokio pobūdžio pasiūlymus ir, kaip sakė ponia Haming, tai užpildo tą egzistuojančią teisės aktuose spragą. Buvo taip pat komentuota apie poveikio vertinimą. Rengiant šį paketą, aš galiu pasakyti, kad paketas buvo rengiamas ilgą laiką, buvo atlikti trys poveikio vertinimai, juos atliko Europos komisija labai tvarkingai, griežtai, konsultuodamasi atvirai su visuomenė, su sektoriaus atstovais, ko negalima pasakyti apie CER ar kitų e, parengtus tyrimus. Ir aš turiu pasakyti, kad poveikio vertinimas yra atliekamas taikant atitinkamą metodologiją ir skaidriai. Ir mes galime pasikeisti nuomonėmis su parlamento nariais dėl poveikio vertinimo. Dėl stiprių reguliuotojų reikalingumo. Taip, mums reikalingi stiprus reguliuotojai, bet kaip girdėjome iš Vestbank šiandien, to nepakanka, nes e, reikia pradėti e, aštuonis tyrimus, nagrinėjant, ar naujiems rinkos dalyviams buvo sudarytos sąžiningos sąlygos. Tai reiškia, kad tokios įmonės sugaišta labai daug laiko, tai labai brangiai kainuoja ir kiek naujų rinkos dalyvių yra pasirengusi pereiti tokias sąlygas, kad galėtų patekti į rinką. Pirmininkas, ačiū Jums, lygiai 12.30. Todėl norėčiau paskelbti, kad pirmoji mūsų posėdžio dalis yra baigta. Dėkoju svečiams ir pasisakiusiems. Atsiprašau, kad buvau toks žiaurus. Mano reputacija tokia ir yra, žiaurus pirmininkas. Prisipažįstu, tačiau rezultatas yra toks, kad mes baigiame laiku ir jūs turbūt visi dirbantis geležinkelio sektorėje žinote, kaip svarbu yra laikytis tvarkaraščio ir grafiko. Susitiksime 15 valandą ir toliau tęsime diskusijas. Ačiū dar kartą visiems. Iki susitikimo po pietų.